Good morning, everybody who will start the committee. I will speak in Spanish if you need. Kalbėsiu ispaniškai. Tai užsidėkite ausinės. Pirmiausia yra darbo tvarkės tvirtinimas, jeigu visi, turbūt visi pritarėme. Dar vienas klausimas dėl 11. Jį nagrinėsime po to, kai išnagrinėsime aštuntą darbo tvarkės klausimą. Siūlau tokį pakeitimą, jeigu visi tam pritarė, darbo tvarkę tvirtiname. Antras darbo tvarkės klausimas yra pro, pro, posėdžio protokolo tvirtinimas. Jūs dabar turite e, tekstą, bet jeigu jokių problemų nėra, tai galima tai tvirtinti. Pone Verter. Nu. Ar nėra vertimo į anglų kalbą? Vamos a ver si. Tuoj pažiūrėsime. Ahora sí. Ar dabar turite vertimą? Bueno, pues si damos por aprobadas las. Taigi, posėdžio protokolą tvirtiname, toliau pirmininkės pranešimai. Kaip žinote, 25 lapkričio yra e, smurto prieš moteris diena, Europos parlamentas dalyvaus e, jungtinių tautų organizuojamajame renginyje skirtame moterims ir mergaitėms. Tai yra vadinamoji oranžinė iniciatyva jungtinės tautos. E, o jie užsima, o 14 gruodžio e, Strasbūrė neįlinis komiteto posėdis, kur keisimės nuomonėmis su ponė Jūrova komisare e, dėl lyčių lygybės prioritetų Toliau kitas darbo tvarkės, darbė tvarkės klausimas - balsavimas. Ar turite korteles, kad pradėtumėm balsavimą? Puiku, tuomet pradėsime balsuoti dėl metinės ataskaitos dėl žmogaus teisų ir demokratijos pasaulyje 2014 metais. Pone Besiril norėtų pasisakyti. <laughs> Dėkoju, ponė pirmininkė. Aš pirmiausia noriu padėkoti visiems komiteto nariams už paramą, už visus pakeitimus, jų buvo daug. Pranešimo tema yra labai svarba, svarbi. E, buvo Mm, ir Devė pateikė nuomonę ir kiti komitetai. Norėčiau visiems padėkoti, kurie dirbo su šiuo pranešimu. Mes uh, padarėme tam tikrą dalyką, tačiau nenorėčiau, kad e, tai vyktų įpratinę, e, įprastinę pra, praktiką. Socialistai faktiškai paskutinį vakarą kompromisą pakeitė. Ir tikrai buvo visiems be galo sunku dėl to. Na, e, po to buvo nuspręsta daryti tą pakeitimą, teikti tą pakeitimą kaip žodinį pakeitimą, tačiau norėčiau iš karto paprašyti, kad ateityje tokių dalykų nebebūtų, nes iš tikrųjų viskas tampa labai komplikuota. Ačiū. Kągi, tuomet pereiname prie, komprom, e, prie e, balsavimo. Numeris, kompromisas pirmas. Kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. Toliau antras kompromisas. Kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. 38 pakeitimas. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 39 už, prieš, susilaiko, patvirtinta. 40 pakeitimas už, prieš, susilaiko, patvirtinta. Trečias kompromisas, kas už Kas prieš? Kas susilaiko? Patvirtinta. 42 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Patvirtinta. Ketvirtas kompromisas. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Patvirtinta. Žodinis pakeitimas. Jį pateikė pane Rodrygės. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko patvirtinta. 50. Kas už? Atsiprašau, čia dalimis. Pirmoji 50 dalis. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko patvirtinta. Antroji dalis. Kas už? Kas prieš? kas susilaiko. Man neaišku dabar dėl antrosios dalies, todėl pasitikrinsime elektroniniu būdu. Balsuojame dėl antrosios dalies 50-ame pakeitime. Balsavimas baigtas. Turime pasitikrinti dar kartą, ar veikia sistema ir tada balsuoti. Balsavimas baigtas. 14 balsų prieš, todėl kad vienas iš žaliųjų neturi kortelės ir balsavo prieš. Taigi antroji dalis 50-ąją pakeitimė yra atmesta. 51 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko patvirtinta? 52 dalimis. Pirmoji dalis kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. Antroji dalis kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. Žodinis pakeitimas 53 pakeitime kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. 54. Taip pat turime dėl jo pabalsuoti, kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. 56. Kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 57. Kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. 58. Kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. 59. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Patvirtinta. 60. Už? Prieš? Susilaiko? Patvirtinta. 61. Dalimis. Pirmoji dalis. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Patvirtinta. Antroji dalis. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Pasitikrinsime elektroniniu būdu dėl antrosios dalies 61 pakeitime, kas e, pradedame balsuoti. Penkiolika dvylika santykių patvirtinta. 63 dviem dalimis. Pirma, kas už, kas prieš patvirtinta. Antroji dalis, kas už, kas prieš susilaiko patvirtinta. 64 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. 65, kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. 66, kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. 67, kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. 69 kas už. Dalimis čia yra pirmoji dalis kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. Antroji dalis kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. Penktas kompromisas kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. Šeštas kompromisas kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. 77 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, patvirtinta. 78 dalimis. Pirmoji dalis už, prieš, susilaiko, patvirtinta. Antroji dalis už, prieš, susilaiko, patvirtinta. Septintasis kompromisas, kas už, prieš, susilaiko, patvirtinta. Žodinis pakeitimas numeris 6, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Patvirtinta. Pereikime prie 84 pakeitimo, jis dalimis dėl jo balsuojame. Pirmoji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. Antroji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 85 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. 86, kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. 87 už, prieš, susilaiko patvirtinta. 88 už, prieš, susilaiko. Pasitikrinsime dėl 88. Pradedame balsuoti. Ar visi balsavote? Šis pakeitimas atmestas. 89. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko patvirtinta? 90. Už? Prieš? Susilaiko patvirtinta. Žodinis pakeitimas numeris 4. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko patvirtinta? 92. Kas už? kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 93. kas už, kas prieš, kas susilaiko, patvirtinta. 94. už, prieš, susilaiko, patvirtinta. 96. už, prieš, susilaiko, patvirtinta. 95 dalimis. Pirmoji dalis kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta, antroji, kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. 97 pakeitimas. Trimis dalimis. Pirmoji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. Antroji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. Trečioji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko, patvirtinta. 68 dalimis. Ne, šis pakeitimas atkrinta. Šešiasdešimt aštuntas atkrinta, kadangi Na kągi, dabar pereiname prie 98. Kas už? kas prieš, kas e, susilaiko atmesta. 99, kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. Šimtasis, kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. Pirmas pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Pasitikrinkime elektroniniu būdu dėl pirmojo pakeitimo. Pone Rena, aš norėčiau SND frakcijai paprašyti kelių sekundžių pertraukos, nes trūksta sąraše vieno puslapio, tik vieną minutėlę. Vamos a dar dos minutos. Kągi, sako pirmininkė, duosime dvi minutės. Vale, parece que podemos eh, continuar con, con la votación. Atrodo, kad galime balsuoti toliau. Dabar balsuojame dėl pirmo pakeitimo. Pirmas pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, pasitikrinsime. Dėl to pirmojo pakeitimo pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Antras pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. Trečias, kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. Ketvirtas, kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. Penktas, už, prieš, susilaiko patvirtinta. Šeštas už, prieš, susilaiko, patvirtinta. Septintas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, patvirtinta. Devintas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, patvirtinta. Dešimtas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, patvirtinta. Deš... Dvyliktas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, patvirtinta. 13 kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta, 14 kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta, 15 kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta, 16 už, prieš, susilaiko atmesta. Pasitikrinkime dėl 16 Pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Atmestas vis tik 16, toliau 17 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta, 18, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta, 19 dalimis, dviem dalimis, kas pirmoji dalis kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta, antroji dalis kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. Dvidešimtas pakeitimas kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta, dvidešimt pirmas kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta, dvidešimt antras kas už, kas prieš, kas susilaiko, patvirtinta. 23 kas už, kas prieš, kas susilaiko, patvirtinta. 8 kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, patvirtinta. 28 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Pasitikrinsime dėl 28. Pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Patvirtinta. Antras e, žodinis pakeitimas atkrinta. Pirmas žodinis pakeitimas dviem dalimis. Pirmai, pirmoji dalis kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. Antroji dalis kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. Trečias, 30 pakeitimas kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. Aštuntas pakeitimas kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. Vienuoliktas už, prieš, susilaiko patvirtinta. Dabar elektroniniu balsu dėl viso pakeit, e, pranešimo balsuojame kas už, kas prieš, kas susilaiko. Tai yra pradedame ir baigiame. 23 už 6 prieš. Sveikinu pranešėją. Y pasamos a la siguiente votación. Eh... Dabar antras balsavimas. rekomendacijos Europos komisijai dėl darybų dėl priekybos paslaugomis susitarimo. Pradedame nuo trečiojo kompromiso. Kas už, kas prieš, kas susilaiko. Patvirtinta. Ketvirtas kompromisas. Kas už, kas prieš, kas susilaiko. Patvirtinta. Trisdešimtas pakeitimas. Kas už, kas prieš, kas susilaiko. Patvirtinta. Trisdešimt pirmas kuriam buvo pateiktas ponios Noichul pakeitimas žodžiu, pakeitimas žodžiu, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Mm, sunku pasakyti, kaip čia iš tikrųjų yra, todėl reikia pasitikrinti elektroniniu būdu. Baigiame. Atmesta. 31 pakeitimas atkrinta. 32 dalimis pirmoji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. Antroji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 33 kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. 34 kas už, kas prieš, kas susilaiko Pasitikrinsime dėl 34 pakeitimo. Pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Patvirtinta 35, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. Penktas kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. 38, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. Šeštas kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Turime pasitikrinti dėl šešto pakeitimo. Kompromiso atsiprašau. Balsuoti baigiame. Patvirtinta. Septintas kompromisas, kas už, kas prieš, E, jis buvo atsimtas šis pakeitimas, septintas kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta, aštuntas kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta, devintas kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. 55 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. Pasitikrinkime dėl 55 pakeitimo. Baigiame balsuoti. Atmesta. 14 prieš, 11 už. 56 pakeitimas kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta, 57 kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta, 59 kas už, kas prieš, kas susilaiko. Pasitikrinkime dėl 59 pakeitimo. visi balsavote. Atmesta. 60. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, patvirtinta. 61. Pakeitimas dalimis. Pirmoji dalis kas už, kas prieš, kas susilaiko. Mm, labai neaišku, reikia pasitikrinti dėl 61. pirmosios dalies. 15 už 14 prieš patvirtinta. Antroji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 62 pakeitimas, dėl jo nebalsuosime, kadangi tai yra lingvistinis klausimas. 63 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. 64 kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. 67 kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta, 69 kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta, 70 kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta, pirmas kompromisas kas už. Gerai, dėl 70 pasitikrinsime elektroniniu būdu, pradedame balsuoti, balsuoti baigiame. Patvirtinta. E, tikrai negaliu taip greitai visų suskaičiuoti, sako pirmininkė. Pirmas kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, patvirtinta. Trečias pakeitimas, jis yra e, pridėtinis pakeitimas prie žodinio polnios noich pakeitimo, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Atrodo, kad pat patvirtinta, tačiau nerizikuosiu, pasitikrinsime dėl trečio pakeitimo elektroniniu būdu. Patvirtinta. Penktas pakeitimas, taip pat su pono Žitanskos žodiniu pakeitimu, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. Septintas pakeitimas su žodiniu pakeitimu, kas už, kas prieš, kas susilaiko, patvirtinta. Devintas pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, patvirtinta. Dešimtas, su žodiniu pakeitimu, kurie turite tekste, kas už, kas prieš, kas susilaiko, patvirtinta. Dvyliktas pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Atrodo, kad pat patvirtinta, tačiau dėl 12 pakeitimo pasitikrinkime elektroniškai. Pradedame. Nieko tokio, jeigu kažkas nesuspėjo, vis tiek baigiame balsuoti. Patvirtinta. 13. Kas už, kas prieš kas susilaiko patvirtinta. 15. Kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. Antras kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. 20. Pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 21. Kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. Dabar pereikime prie balsavimo dėl viso pranešimo. Pradedame balsuoti. Patvirtinta santykių 29, 29 niekas nesusilaikė. Taigi visiems ačiū už bendradarbiavimą, baigiame šiandieną su balsavimu, tačiau komiteto darbas tęsiasi toliau. Pereikime dabar prie aštunto darbo tvarkės klausimo. Tai yra nuomonės. Mm nuomonės, e, e, nuomonę dėl ES ir Vidurinės Azijos strategijos įgyvendinimo bei pežiūros. Pone Girlink yra praneš, e, nuomonės referentė. Dar porą minučių palauksime, kol išeis iš salės nesvarstantis šio pranešimo. Bueno, pues vamos a comenzar, a, ah, bueno, a comenzar no, a continuar los trabajos de la, de la comisión. Tęsime toliau komiteto darbą. Taigi pradėsime diskusijas ir jeigu norite kažkas su kažkuo pasikalbėti, prašau tai daryti už salės ribų. O diskusijas tęsime toliau. Kitas darbo tvarkės klausimas yra susijęs su ES ir Vidurinės Azijos strategijos įgyvendinimu bei peržiūra. Pone Girling yra nuomonės referentė. Tad sutinku žodį jai. Prašau, ponė Girling. Dėkoju pirmininkė. Pirmiausia, aš noriu padėki, padėkoti sekretoriatui už pagalbą rengiant šią nuomonę. Taip pat dėkoju šešėliniams pranešėjams. Buvo puikus bedandarbiavimas. Taigi, galbūt kai kas nesate labai susipažinę su Vidurinė Azija. Ja sudaro penkios šalis - Uzbekistanas, Kazakstanas, Kirgizija, Tadžikistanas ir Turkmenistanas. Centrinės Azijos kultūros ištakos siekia Persijos valstybė ir persų kalba. Labai svarbu priminti tą istorinį pagrindą, nes e, jisai formuoja tiek e, papročius, tiek e, kultūrinį elgesį. Tai štai mūsų komitetas rengia ataskaitą apie centrinę, vidurinės Azijos strategiją. Kaip jūs žinote, nuomonės poveikis yra yra ribotas, todėl aš visko nesugebėjau apžvelgti, tačiau labai palankiai vertinu pateiktus pakeitimus. Kai kurios klausimus turėtume panagrinėti išsameu, mano manimu. Taigi, kadangi e, vidurinę Aziją sudaro tri, penkios pagrindinės e, skirtingos valstybės, tai labai sunku kalbėti na, vienu balsu. Smurtas prieš moteris yra labai didelė problema. Nepaisant visų padarytų e, pastangų ir darbų, visos šalis yra ratifikavusi jungtinių tautų konvenciją dėl visų formų diskriminacijos panaikinimo moteriams, vis viena yra problemų. Ir aš manau, kad e, vidurinės Azijos e, baudžiamo persiekimo institucijas turėtų imtis atitinkamų veiksmų šiuose valstybėse ir mūsų susirūpinimas dėl e, šios problemos išlieka. Toliau, priekyba žmonėmis irgi problematiškas dalykas ir dėja rodikliai tik tai didėja. Didelį vaidmenį vaidina kovos su priekyba žmonėmis koordinatorius šiuose e, Vidurinės Azijos šalyse Šis, ši problema apima vis platesnį mastą gyventojų. Daugeliu atveju tai susiję su smurtu šeimose, o tai sudaro labai didelį gyventojų nuošimtį šiuose penkiose valstybėse. Taigi labai norėtųsi, kad prie kovos prisidėtų ir baudžiamojo persiekimo institucijos. Yra ir kitų problemų, tačiau aš savo nuomenėje susitelkiu prie pozityvių aspektų ir norėjau pabrėžti padarytą pažangą. Ir esu įsitikinusi, kad visi pripažįstame, kad tos pažangos nepakanka, tačiau turime identifikuoti, kur ta pažanga buvo padaryta. 58 procentai dirbančių um, žemės ūkio sektoriuje yra moteris. Todėl norėtųsi daugiau sužinoti, kiek e, moterų dirbančių žemės ūkė yra e, savininkės, nes žemės e, nusavybės klausimas yra aktualus. Ir dar kitas ypatingas klausimas, kurį paminėjau savo nuomonė, yra tas, kad Kirgikstane yra praktikuojamas nuotakų grobimas. Tai tiesiog yra paprotys kai kas e, tiesiog e, prievarta bando pagrobti tas nuotaikas ir tai nėra sąmoningas dėja e, vedybų būdas. Visiškai nesenai buvo priimtas naujas įstatymas ir už tokį elgesį jau yra baudžiama. Žinoma, teisė yra vienas iš papročių keitimosi būdų, tačiau dėja tai dar nepakeičia situacijos ir dar nemažai reikia padaryti darbo. Bet aišku, mes pripažįstame, kad nauji įstatymai jau yra žingsnis į priekį. Taigi tai yra tas rytis, kurią mes pabrėžiame savo nuomonę ir norime mm, Kazakstane, Kirgistane, Kirgizijoje šį e, procesą paspartinti. Tai štai dabar lauksiu e, nuomonės tiek iš jūsų, tiek iš šešėlinių pranešėjų. Ačiū uždėmesi. Ačiū poniai Girlink už pranešimą. Dabar norėčiau suteikti žodį šešėliniams pranešėjams nuo įvairių frakcijų, ponia Gabriel nuo EPP. Madame la Présidente, chers collègues, Dėkoju pirmininkė, mėly kolegos. Aš pirmiausia noriu padėkoti poniai Girlink už puikią nuomonę, puikų projektą. Štai yra pozityvus prieimas prie problemos ir tai tarsi pastiprina mūsų santykius su tomis Vidurinės Azijos valstybėmis. Pritariu pabrėžto, pabrėžtiems prioritetams, smurtas prieš moterims, vienodos teisės, kova su e, priekyba žmonėmis ir ekonominio augimo skatinimas. Aš pati pridurčiau keturis aspektus. Viena vertus, moterų dalyvavimas viešame gyvenime ir sprendimų prieimime, tą reikia dar e, labiau išryškinti. Antra, kova prieš e, įsigalėjusius stereotipus nuo pat jaunystės. Trečia, jau galiojančių programų įgyvendinimas, Ir galiausiai noriu pabrėžti, kad mums privalu tęsti dialogą. Nepaisant to, kad yra ir neigiamų tendencijų, e, džiugu, kad tekste yra vieta, kur nurodoma, jog mes esame susirūpinę dėl moterų, kurios kenčia nuo smurto. Praktiškai kas trečia moteris nuo to kenčia. Europoje beje duomenys yra panašus. Taigi svarbu išlaikyti tą dialogą, vėl parodyti tą spaudimą, parodyti, kad mes tikimės mm, rezultatų. Tai štai tokios būtų mano pastabos. Taigi dar kartą noriu įsakyti sveikinimus, labai palankiai vertinu nuomonę, kuri yra tiek turininga, tiek ir aktuali. Dėkoju, panerina. Dėkoju, ponė pirmininkė, aš taip pat norėčiau prisidėti prie sveikinimų, kurie buvo skirti ponios Girling pranešimui. Šiandien mes moterų komitete posėdžiaujame ir mums be galo svarbu šiuos lygybės klausimus įjungti visų, e, visų penkių Azijos valstybių, valstybėse lygiai, po lygiai matome, kad e, tobulėti dar yra kur visose penkiose šalyse, tačiau aš norėčiau pastebėti, kad jau kai kas ir pagerėjo. Aš pasiūliau 11 e, pakeitimų, 4 e, konstatuojamasias dalis e, ir pakeitimų tam tikrose konkrečiose srityse. Pavyzdžiui, kaip efektyviai įgyvendinti bet kokios moterų diskriminacijos apraiškas. Taip pat e, veiksmų tarnybos paprašiau, kad būtų imtasi veiksmų siekiant užtikrinti lyčių lygybę ir kad būtų uždrausta bet, kokia, bet koks smurtas moterų atžvilgių. Taigi toks tikslas yra iškeltas ir e, jis yra skir, nukreiptas kovoti su moterų diskriminacija. Dėkoju, ponė Alberder nuo Alde frakcijos. Dėkoju pirmininkė. Aš irgi asmeniškai noriu padėkoti poniai Gerlink už nuveiktą darbą, rengiant šią nuomonę. Visuomet nėra lengva e, bendradarbiauti su tomis e, šalimis, kurių tradicija ir kultūra yra kitokia, skirtinga nuo mūsų. Kai kalbame apie tokius įsigalėjusius papročius kaip nuotokų pagrobimai, tai mums tai viršia bet, kokį, bet kokias proto ribas ir tą mes turime tikrai išryškinti ir išsakyti savo poziciją. Žinoma, kitas dalykas yra tos sutartos vedybos, bet čia jau yra kita opera. Mes turime užtikrinti, pasakyti už moterų e, apsaugą Taigi, nuotokų padėtis, turint omeny, kad e, dabar e, vis labiau sklinda internetas tose valstybėse, išlieka opi problema. Dar paminėčiau nusavybės ir paveldėjimo aspektus, nes e, Tai irgi labai siejasi su nusistovėjusiais papročiais. Toliau švietimas, teisinė apsauga. Ar įmanoma, pavyzdžiui, gauti skirybas ir panašius dalykus. Dar vienas dalykas, dėl ko mes e, esame nekarta pasisakę parlamente, tai yra prievartinis darbas, kuomet vaikai e, yra verčiami darbuotis nurenkant medvilnę, beje, panašus aspektai, e, panašus e, darbai vyksta ir kitose valstybėse, Pakistane pavyzdžiui, bet mes turime laikytis tam tikros krypties, kuomet žvelgime į tas valstybės. Mes, taip sakant, turime remti savo vertybėmis, bendradarbiaudami su tomis valstybėmis. Tai maždaug tokia linkme aš parengsiu kai kurios pakeitimus, bet darbas kol kas vyksta pakankamai sklandžiai. Dėkui. Muchas gracias, señora Berder. Pues si no hay más. Ačiū. Jeigu daugiau niekas pasisakyti nenori, tai tuomet ponė Girlink pasisakys sureaguodama į kolegių pasisakymą. Dėkui labai trumpai. Manau, kad mes visi panašiai galvojame. Labai palankiai vertinu Marijos mintis į paminėti viešai sektorių ir moterų įtraukimą į sprendimų prieimimo procesą. Kitas dalykas - kova su diskriminacija. Manau, kad čia irgi parengsime bendrų nuomonių. Na, rengiant šią nuomonę, labai norėtųsi dviejų, trijų tokių stiprių temų, kurioms visi galėtume pritarti. Ir tuomet e, turėsime daugiau šansų, kad nuomonė bus įtraukta į afeto pranešimą. Turėtume vengti tokio um, e, kalėdo eglutės su daug įsišakojimų, daug minčių. Aš išklausiusi šešėlinio panešėjo beveik esu tikra, kad dėl nuomonės mums pavyks susitarti. Dėkoju. Muchas gracias, señora Girling. Y como habíamos eh, planteado al inicio. Dėkoju, ponė Girling. Kaip jau sakiau pradžioje, mes pakeitėme darbo tvarkę ir dabar norėtumėm, turėtumėm pereiti prie 11, straips, 11 darbo tvarkės klausimo aptarinėjimo. Tai yra 2010 metų parlamento rekomendacijų dėl socialinių ir aplinkosaugos standartų, žmogaus teisų ir įmonių socialinės atsakomybės įgyvendinimo. Nuomonės referentė yra ponia Bjork. Jei ir suteikėme žodį. Om, om, om trafficking eh, som ska påbörjas alldeles Ačiū, kalbėsiu trumpai. Žinau, kad mūsų laukia labai svarbus klausimas, kuris prasidės jau visai netrukus. Na, turbūt puikiai išmanote šį klausimą ir e, labai svarbu yra tai, kad tarptautiniai priekybos susitarimai daugiau dėmesio skirtų lyčių lygybei. Gavau iš viso 42 pasiūlymus dėl pakeitimų ir man atrodo dauguma jų tikrai yra žingsnis tinkama linkme, nes jie padeda dar labiau pagilinti atliktą analizę ir padeda susijęti tarptautinius prekybos susitarimus su jungtinių tautų tvarios plėtros tikslų darbo tvarkė. Tad nebejotinai turime e, puikią, e, puikią erdvę siekti kompromiso. Ačiū kolegoms, kurie pateikė pasiūlymus dėl pakeitimų. Ir norėčiau priminti, kad 14 val. lapkričio 19 dieną vyks vienos valandos susitikimas, kurio metu galėsime visi kartu susėsti prie stalo ir aptarti tos kompromisinius pakeitimus. Na ir būtų įdomu išgirsti išsamesnį šešėlinių pranešėjų nuomonę. Ačiū. Dėkuoju, ponė Björk, ponė Gripė, nuo EPP. Oui, merci, madame la présidente. Dėkuoju, pirmininkė, labai trumpai norėčiau priminti ke kelis aspektus. Pirma, mes EPP frakcijoje norėtume, kad ši nuomonė netaptų proga kvestionuoti sutartyje numatytų tikslų prekybos srityje. Nes atrodo kartais tai būna, jog prekyba ir užsienio priekyba e, tampa tarsi atpirkimo ožiu. Tuo tarpu mes manome savo frakcijoje, kad priekyba, kuri yra aktyvi ir dinamiška, gali prisidėti prie mūsų šalių ekonomikų augimo. Antras pastebėjimas. Noriu priminti, kad moterų reikalų komitet, parlamentas nebuvo prašytas išsakyti savo nuomonės dėl 2010 metų e, rekomendacijų. Todėl problema yra ta, kad trūksta aiškaus, tikslaus, konkretaus um, tyrimo apie ES strategijose e, moterų vaidmenį. Tai štai aš ir pateikiau ne vieną iš pakeitimų, prašydama papildomų analizių, tyrimų šioje srityje. Kaip ten bebūtų, mes laikysimės atviros pozicijos, stengsimės bendradarbiauti su pranešėja siekdami kompromiso. Ir be jokios abejonės pasistengsime, kad tas kompromisas būtų pasiektas. O patys stengsime taip pat pasiūlyti konkrečių dalykų, kad tos diskusijos nebūtų kažkokios e, nerealistinės ar galbūt ideologiškai orientuotos. Ačiū. Pane Sander nuo socialistų frakcijos. Dėkoju, pirmininkė. Aš šiek tiek nustebau dėl to, ką girdėjau. Pirmiausia, norėčiau padėkoti poniai Bjork už tai, kad e, jis skiria laiko. Manau, kad jos pranešimo pasiūlymas yra puikus pagrindas, kad galėtumėm susitarti E, pakeitimų pagalba pakeisdami kai kuriuos aspektus. Pone Seifi į, e, į savo pirmanę jame pranešime tą atspindėjo, tačiau kai kurių moterų reikalų aspektų neįtraukė. Nepaisant to, mes labai geroje atmosferoje e, dirbome ir manau, kad e, viskas eina teisinga linkme. Todėl man ponios Rypens komentaras šiek tiek keistas. E, gal čia ne tiek ideologija, bet jungtinių tautų ir OIT instrumentus reikia minėti. Jie galbūt nėra iki galo subalansuoti arba nėra privalomi kai kurie žmogaus teisų aspektai, e, žmogaus, e, atsiprašau, aplinkos apsauga ir panašiai. Mes, mums lieka vos keletą savaičių iki Paryžiaus COP e, susitikimo. Taigi 2010 mes praradome labai neblogą proga, o dabar kaip tik pasitaiko, pasitaiko kita proga situacijai pataisyti. Taigi, e, velnės netoks juodas kaip piešiama. Manau, kad e, man, manau, kad e, tie susitarimai Manau, kad susitarimai tose srityse kur e, moterų dirba daugiausiai tiek e, tiek nuosavybės teisės, tiek kitos rytis. E, žodžiu, tos, tie pakeitimai, kuriuos pateikėme nuo frakcijos, jų tikslas pirmiausia yra e, laikytis 2010 metų e, dvasios, padaryti taip, kad e, e, aplinkos saugos ir žmogaus teisų klausimai taptų privalom, nagrinėjami privaloma tvarka, lygiai taip pat kaip ir europinių vertybių bei šių vertybių įtraukimo į priekybinius santykius aspektai E, taigi mes būtent tą linkmę pateikėme pakeitimus, e, kad e, visi šie klausimai būtų įtraukiami privaloma tvarka, kad ir sveikata, ir nuosavybė, žemės nuosavybės teisės, kad um, tai būtų ypatingai taikoma tose teritorijose, kuriuose moterų situacija yra labiausiai pažeidžiama. E, ir mes taip pat norime, kad būtų e, horizontaliai nagrinėjimas vyrų ir moterų lygybės klausimas. Ir kad e, tas rytis būtų harmonizuota su kitomis valstybėmis narėmis, kad būtų nagrinėjimas, nagrinėjami tie susitarimai iki jų pasirašymo ir po jų susirašymo ir pasižiūrime, kaip e, tie susitarimai įtakoja moterų gyvenimą, ypatingai tose visuomenėse, kuriuose moter, moteris e, vaidina svarbu vaidmenį. Studijų yra labai daug, bet dabar jau norime, kad e, ta analizė eksante ir ekspost būtų taikoma visais atvejais, tiek lyčių lygybės atveju, tiek aplinkosaugos atveju. Tai yra be galo svarbus aspektas bendrijos teisėje. Taip pat reikia referencijos e, rodiklius nustatyti, referencinius rodiklius. E, Šiuose analizėse, kurios atliekamos ex ante ir ekspos. Moterų organizacijos turėjo labai didelės įtakos daugelie sričių, kad ir, sakykime, tokioje srityje kaip mikrokreditai. Taigi, m, mm, apskritai, m, mm, Dar norėčiau pasakyti, kad reikėtų apgailestauti dėl tokių dalykų, kad į 2015 m. spalio dėmesį, e, mėnesio komisijos dokumentą nebuvo įtraukta šis horizontalus klausimas. E, dėl tų studijų ir taip pat yra nenumatytos sankcijos, jeigu e, pareigos nevykdomos. Pirmininkė, dėkoju pana Jala. Jeigu daugiau niekas pasisakyti nenori, taip, atsiprašau, bet nemačiau. Forensa. E, ringraziare. Norėčiau padėkoti nuomonės referentai Malin Bjork. Taip pat noriu dėkoti visiems, kurie pateikė pakeitimus, e, ypač Intox komiteto atstovams. Noriu paminėti vieną labai svarbų dalyką mums komitete. Iš tiesų aš e, laikausi tos nuomonės, kad kalbant apie lyčių lygybę, reikia iškelti žmogaus teisių klausimą. Kodėl? Yra viena priežastis. Kadangi būtent tokiu būdu mes tarsi kviestume parengti tuos iš ankstinius ir vėlesnius tyrimus. Kai mes į nuomonę įtrauktume žmogaus teisų klausimą, tai sudarytume tam prielaidas. Todėl visiškai pritariu prieš mane kalbėjusiai kolegijai, kuri sakė, jog tokių tyrimų trūksta. Todėl pasistengime žmogaus teisų klausimą nagrinėti paraleliai kartu su prekybos klausimai. Tai yra labai svarbu. Ačiū. Muchas gracias, señora Frencha. Y si no hay más inter... Dėkoju. Ar daug, dar norėtų ponė Bjork pasisakyti? Ačiū, kalbėsiu trumpai, norėčiau padėkoti šešėliniams pranešėjams, nebejotinai palaikysime ryšį ir taip pat pateiksiu pasiūlymus dėl kompromisinių pakeitimų. Kaip ir minėjau, tikrai e, puikių minčių buvo išsakyta pasiūlytose pakeitimuose ir tikrai pasistengsiu juos atraukti į pranešimą. Taip pat džiugu, kad turime ir rimtą pranešėją, e, kuri nori pasinaudoti mūsų nuomonėmis ir e, norėčiau priminti, kad lapkričio 19 nuo 14 iki 15 valandos vyks šešėlinių pranešėjų susitikimas. Ačiū. Dėkoju. E, prašau pasisakyti Europos komisijos vardu, tačiau prašau kalbėti trumpai. Many thanks, Madam Chair. Ačiū labai, ponė pirmininkė, ačiū už tai, kad suteikėte žodį, kalbėsiu trumpai. Visų pirma, norėtume padėkoti komitetui už tikrai e, intensyvų darbą šioje srityje ir mums atrodo, kad nuomonės projektas tikrai paliečia visus svarbiausius e, aspektus susijusius su e, prekyba ir e, lyčių dimencija. Na ir norėčiau priminti įvairias priemonės, kurios jau buvo įgyvendintos. E, E, tai yra įvairių nuostatų įtraukimas į laisvasios prekybos susitarimus, taip pat poveikio vertinimų, papildymas e, lyčių aspektų analizė. Ir be abejo, jūsų komitetas dar gali ir toliau prisidėti prie vykdomo darbo ir galbūt reikėtų apsvarstyti ir egzistuojančius ribojimus susijusius, pavyzdžiui, su e, duomenų prieinamumo trūkumu ir dėl to, kokią įtaką daro tokie prekybiniai susitarimai lyčių dimenciją ir galbūt būtų galima apsvarstyti, kas tinka e, ir kas galėtų būti traukta į, pavyzdžiui, prekybinius sustarimus ar į vystomojo bendradarbiavimo sritį. Ir žinau, kad buvo pateikta nemažai pasiūlymų dėl pakeitimų, kurie padeda patikslinti tekstą ir galbūt kai kuriuose iš jų neatsižvelgiama į naujausius pasikeitimus ES prekybos srityje. Na, bet kuriuo atveju komisija yra nusiteikusi ir toliau diskutuoti šiais klausimais, jeigu galėsime kažkuo tai prisidėti prie projekto tobulinimo, tikrai mielai tai padarysime. Ačiū. Dėkoju, kadangi baigiame šį darbo tvarkios klausimą, tai tuomet perėsime prie kito klausimo, tiesiog e, šiek tiek palaukime, kol reikiami žmonės susės prie stalo.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 Bueno, pues damos eh, comienzo a este hearing. Kągi pradedame klausimus dėl priekybos žmonėmis lyčių aspekto. Tai yra svarbus klausimas. Savo diskusijose jį dažnai paliečiame, taip pat ir plenarinėme, ir apie DAFNE programą šnekėdami bei e, kalbėdami apie E, kovą su smurtu nukreiptų prieš moteris, mergaitės ir jaunimą. Mūsų tikslas yra e, tęsti diskusijas dėl direktyvos 2011-36 dėl priekybos žmonėmis. Čia turime du pranešėjus. teisų komiteto ponė Verderi pranešė yra, o nuo laisvių, laisvių ir teisų komisijos ponė Bjork. Manau, kad šios e, kolegės norėtų su visais pasidalinti savo patirtimi ir tai labai pagerins visų kolegių, kurios nori dalyvauti šių, e, šiuose pranešimuose e, ir darbė susijusiame su jais. Labai svarbu paminėti, kad e, čia siekiamas yra visų institucijų, tame tarp ir Europos institucijų susitarimas, kad galima būtų dirbti įvairiose srityse Ir dabar jūs tiesiog šių klausimų metu susipažinsite, kokia iš tiesų yra realybė. Pirmiausia, norėčiau suteikti žodį pranešėjoms tiek nuo moterų, tiek nuo lybė. Būtų labai malonu po to išklausyti dalyvių nuomonių. Pane Derdė, e, žodis jums. Thank you very much. Ačiū labai, ponė pirmininkė. Taip pat norėčiau savo ir savo komandos vardu pasveikinti pas mus atvykusius svečius. Tikrai nekantrauju išgirsti tai, ką mums šiandien pasakysite. Na ir iš ties aš labai džiaugiuosi, kad rengiu pranešimą e, dėl 11 metų kovos su priekyba žmonėmis direktyvos įgyvendinimo. Na ir šio klausimu pasisakau jau daug metų tiek ir savo gimtojoje šalyje. Ir itin džiaugiuosi, kad e, parlamentas taip pat pasinaudojo galimybę prisidėti prie komisijos vykdomo darbo ir aptarti tą įgyvendinimo ataskaitą, kuri turėjo būti šiemet paskelbta, tačiau panašu, kad tik kitų metų pradžioje sulauksime. Kalbant apie kovos su priekyba žmonėmis direktyvą ir ten naudojamas apibrieštis, jos yra gana plačios ir Pagrindinė apibriešti sudaro labai daug atskirų dalių, tačiau iš esmės yra trys pagrindiniai elementai. Prekyba žmonėmis apima veiksmą, priemonės ir tikslą. Na ir tas veiksmas gali būti įvairiausio pabudžio veikla, tokia kaip pavyzdžiui užverbavimas, transportavimas, priemonės, tai dažniausiai yra e, prievartinio ar apgaulingo pabudžio priemonės, taip pat e, e, tam tikri mokėjimai žmonėms, kurie kontroliuoja aukas. Na ir tikslas. Dažniausiai tai yra finansinė nauda, kurią siekiama gauti, tačiau ne visada. Tai gali apimti ir tokią veiklą kaip seksualinis išnaudojimas, priverstinis darbas ar priverstinis elgetavimas. Na ir šie apibrieštis iš esmės atitinka ir jungtinių tautų protokole naudojama apibriešti, tačiau labai svarbu žinoti, kad yra skirtumų teisinėse apibrieštise, kurios yra naudojamos skirtingose valstybėse narėse. Ir tai reiškia, kad ES mastu mes ne visada uh, galime e, sugretinti vienodus duomenys ar informaciją gaunamą iš valstybių narių. Tad turbūt dabar yra tinkamas metas pakalbėti apie tai, kas nėra paliečiama pranešime. Prekyba žmonėmis yra atskiras klausimas susijęs su e, savo konkrečių kontekstų ir taip pat e, tai yra susiję ir su pastarojo meto migrantų krizėm, taip pat e, neteisėtų žmonių gabenimu. Na ir tie žmonės, kurie neteisėtai atkeliavę, pažiūrėjau, ES yra daug labiau pažeidžiami, kalbant apie galimą priekybą žmonėmis, taip pat jie labiau yra pažeidžiami, kalbant apie galimus nusikaltimus ar narkotikų vartojimą. Ir kalbant apie neteisėtą žmonių gyvenimą, e, gabenimą, dažniausiai e, pačios, e, patys asmenys, kurie yra gabenami, duoda sutikimą tai atlikti, o kalbant apie prekybą žmonėmis, dažniausiai aukos sutikimas net neegzistuoja, ji prievartinėmis ar kitomis priemonėmis yra atgabenama į kitą šalį. Ir kalbant apie antrąjį straipsnį ketvirtąją dalį, e, nėra svarbu, ar e, auka davė sutikimą ar ne, jeigu buvo panaudotos e, prievartinės priemonės. Be to, dažniausiai tie procesai yra daug ilgesni, apimantis aukos išnaudojimą, Na ir apskritai priekyba žmonėmis yra nusikaltimas, nusikaltimas e, prie žmogų ir nėra svarbu, ar valstybės e, e, viduje yra vykdomas žmogaus gabenimas ar tarptautiniu mastu, tai yra nusikaltimas tiek ir prieš mūsų valstybės, tiek ir prieš mūsų žmonės. 69 procentai visų nustatytų e, prekybos žmonėmis aukų e, buvo parduota e, seksualinio išnaudojimo tikslai 95 procentai tuos menų buvo moteris ir tikrai labai svarbu atskirti šioje srityje naudojamas savokas. Na ir manau, kad šiame pranešime nereikėtų kalbėti apie tai, e, kaip reikėtų žvelgti į prostituciją. Moteris sudaro daugumą e, tų asmenų, kurie yra nelegaliai e, parduodami seksualinio išnaudojimo tikslais ir tai yra pripažįstama kaip nusikaltimas tarptautiniu mastu. Na ir kalbant apie priekybą žmonėmis, būtent tokio pabudžio aukos mums labiausiai rūpi šiame pranešime. Na, mes tikrai nieko neteisėme ar nekalbame apie e, prostitucijos sąlygas. Na ir kalbant apie lyčių aspektą žmonių priekyboje, jis yra nepaneigiamas. Nors šis nusikaltimas paliečia ir vyrus, ir moteris, ir berniukus, ir mergaitės, tačiau statistiniai duomenys, kuriuos turime, aiškiai demonstruoja, kad dauguma aukų vis dėlto yra moteris ir mergaitės. Pagal Eurostato ataskaitą, kuri buvo paskelbta šiemet, 80 procentų užregistruotų aukų nuo 10 iki 12 metų buvo moteris. Ir nors techniškai tai patenka į Libe komiteto kompetencijos rytį, norėčiau pažymėti, kad tos valstybės narės, kurios sugebėjo pateikti išsamesnius duomenis apie užregistruotų aukų amžių. Turiu pasakyti, kad 17 procentų tų moterų buvo nuo 12 iki 17 metų, 2 procentai buvo nuo 2 iki 11 metų amžiaus. Na ir be abejo, turima statistika realiai neatspindi situacijos ir gali būti, kad aukų skaičius tikrai skiriasi lyginant su turimais oficialiais duomenimis. Labai svarbu, kad būtų daugiau informuojama apie vykdomus nusikaltimus. Neretai sudėtinga nustatyti e, prekybo žmonėmis aukų tapatybės. Na ir čia reikia geresnių teisės saugos priemonių ir reikia, kad, būtų, kad tokia veikla būtų pripažįstama kaip nusikaltimas. Na ir direktyvoje taip pat yra kalbama apie tai, kad vyrai ir moteris yra parduodami dažniausiai skirtingais tikslais. Tad reikėtų specialių pagalbos ir paramos priemonių orientuotų į konkrečią lytį. Ir kalbant apie direktyvos įgyvendinimą bei tą lyčių aspektą, man atrodo, kad kai kurios direktyvos dalis šiuo atžvilgiu yra svarbesnės. Ir jeigu pažvelgtume į teisinius bei teisminius aspektus, galbūt tai yra labiau lybė komiteto kompetencija, tačiau kalbant apie tai, kad dauguma aukų yra moteris, mes kaip FEM komitetas turėtume daugiau kalbėti apie aukų apsaugą ir pagalba joms ir ES prekybos su žmonėmis direktyva mm, nustato įvairius standartus ir ten taip pat vadovaujamas į lytis orientuotų požiūrių, ten yra tikrai daug straipsnių skirta aukoms, tačiau man atrodo, kad vis dar kyla nemažai problemų, kyla sunkumų siekiant užtikrinti teisingumą, bet to neretai atsiranda sunkumų nustatant aukų tapatybę, nepaisant to, kad siekiama kiek įmanoma anksčiau nustatyti aukos tapatybę ir suteikti reikalingą pagalbą ir paramą. Ir įvairios tarnybos teikiančios paramą aukoms dėja kenčia dėl nepakankamo finansavimo, tad bus įdomu išgirsti mūsų šiandienos svečių nuomonę, galbūt jie turės kažkokių pasiūlymų ir taip pat bus įdomu daugiau sužinoti apie repatriaciją ir ilgalaikę rehabilitaciją bei pagalbą aukoms Tikiuosi galėsite pasidalinti ir gerąją praktiką, ir nesėkmingą patirtimį. Tad ačiū, ačiū, kad atvykote pas mus ir esate pasirengę pristatyti savo turimą informaciją. Dėkoju. Muchas gracias, señora Verder. Ahora eh, tiene la palabra. Dėkoju, ponia Björk. Ji nuo žmogus teisų ir laisvų komiteto pasisakys. Uh, Ačiū, stengsiu kalbėti trumpai, kaip uh, ponė Verder pasakė Libė komitetas svarsto klausimus susijusius su teisės sauga, baudžiamąją teisę ir taip toliau, taigi jų požiūris yra šiek tiek kitoks. Aš mm, dirbu su priekybos žmonėmis tema jau daug metų, to užsimiau dar prieš tapdama parlamento nare ir manau, kad mm, moterų mm, judėjimas yra labai svarbus tuo požiūriu, kad akcentuoja uh, lyčių aspektą, kalbant apie priekybą žmonėmis. Na, ir turime ieškoti kuo veiksmingesnio atsako ES lygmenių. Sutinku, kad reikia stiprinti aukų teisų apsaugą, bet manau, kad reikia eiti ir į priekį, reikia kalbėti apie skirtingas priekybos žmonėmis formas, turime e, pripažinti, kad uh, Mm, seksualinis išnaudojimas turi būti sprendžiamas specifinėmis e, priemonėmis ir turi būti traktuojamas kitaip nei e, išnaudojimas darbo tikslais. Taigi tokia aiški parlamento žinia komisijai ir valstybėms narėms. Ir dar sakyčiau, kad nors kartais galbūt ir nenorime kalbėti apie skirtingus požiūrius, skirtingą požiūrį į prostituciją, pavyzdžiui, manau, kad mm, tai yra neįmanoma ir turime tai pripažinti. Jeigu mes norime apsaugoti aukų teisės ir ne tik aukų teisės apsaugoti, bet išvengti daugiau aukų. Tai turime iš tikrųjų įsigilinti prostitucijos pramonę, kaip vyksta priekyba moterimis ir jų įtraukimas į prostitucijos tinklus. Iš tikrųjų reikalinga specifinė, specifinės priemonės, kitokios nei kovojant su išnaudojimu darbo tikslais. Aš manau, kad dirbdamas su pone Berder mes rasime būdų, uh, E, kaip mūsų požiūrį suderinti ir šiandien tikrai įdomu bus išgirsti parlamento narių ir ekspertų nuomonę šiais klausimais. Ačiū. Ačiū, ponė Bjork. E, dabar leisime pasisakyti mūsų svečiams ir sakyčiau, kad po dešimt minučių pirmiausia skirsime pasisakymams Ir pirmiausia, suteiksiu žodį pono Jonas Enriksen, seržantui Stokholmo priežiūros skyriuje. Ponas Hendriksonas dirba su klausimais susijusiais su prostitucija ir priekyba žmonėmis. Nuo 2008 dirba su šiais klausimais, nuo 2013 visą savo laiką e, skiria prostitucijos klausimams e, ir vadovauja nacionaliniai darbo grupiai kovai su prostitucija ir žmonių gabenim, e, žmonių, priekyba žmonėmis. Ačiū Jums, kad atvykote šiandien, kad dalyvaujate mūsų klausimuose. Žodis Jums. Ačiū pirmininkė. Ačiū, kad pakvietėte mane dalyvauti. Noriu pasakyti, kad aš e, dirbu su praktiniais aspektais. E, mano darbas yra areštuoti, suimti kaip įmanoma daugiau sekso paslaugų pirkėjų. Tokiu būdu kovoti su prostitucija. Iš tikrųjų, kalbame apie organizuotą nusikalstamumą šiuo atveju. Turime nedaug laiko, taigi aš galbūt e, pavyzdžių iliustruosiu, kaip atrodo mūsų darbas e, ir pateiksiu argumentus, e, kuriuos akcentuoja lobistai, kalbėdami apie Švedijos teisės aktų netobulumą. Iš tikrųjų svarbu kalbėti apie Švedijos įstatymus. Prekyba žmonėmis e, ir savadavimas yra naudojamos įstatymuose savokose. Taip pat kalbame apie sekso paslaugų pirkėjus. Ir taip pat kalbama apie bausmę už mm, vaikų jaunesnių nei 15 metų seksualinių paslaugų pirkimą. E, taigi mes savo darbe remiamės e, savokomis apibrieštomis Švedijos įstatymuose. Pirmiausia, visi, kas e, dalyvauja ar pasipelno iš e, seksualinių paslaugų pirkimo. Tai yra laikoma nusikaltimu. Labai sunku iš tikrųjų uh, užtikrinti baudžiamai persikiojimą dėl um, seksualinių paslaugų uh, teikimo Ir dažnai savadautojai iš tikrųjų nėra nuteisiami už priekybę žmonėmis, bet jie teisiami už savadavimą, kuris taip pat laikomas nusikaltimu. Asmenys, kurie parduoda seksualinės paslaugas, nėra baudžiami, bet perkantis seksualinės paslaugas yra baudžiami. Tokia yra idėja, toks principas. Jeigu perki paslaugas ar naudojasi sekso paslaugų pardavėjų paslaugomis. Mm, tai yra mm, baudžiamasis nusikaltimas. Baudžiami ir vyrai, ir moteris, ir už tai skiriama vienerių metų laisvės atėmimo bausmė. Taip pat yra numatoma bauda. Dažnai girdime tokį argumentą, kad dabartiniai Švedijos įstatymai e, padeda prostitucijai tapti tokia pogrindinė veikla. Bet iš tikrųjų nusikalteliai turi finansinių um, išteklių, jie turi um, suvesti paslaugų pardavėjus ir pirkėjus. Tai aišku visiems uh, suprantamas principas. Mes mm, dirbame ieškodami pirmiausia uh, internetinių skelbimų, sekame ir bandome rasti priekybą žmonėmis ženklų, žiūrime, ar gali būti parduodamos nepilnamečių e, mergaičių seksualinės paslaugos, taigi nagrinėjame pirmiausia skelbimus, žiūrime į kainas, į paslaugų laiko, pavyzdžiui, 30 minučių 150 eurų, žiūrime į telefono numerius. Taigi mes mm, labai paprastai e, veikiame, tiesiog e, surinkame telefono numerį, paskambiname toms mergaitėms, e, susitarėme dėl susitikimo. Ir tada tas mergaitės atsiunčia savo adresą, taip mes jas randame, vykstame su kolegomis Vykstame į konkrečią vietą, pranešame apie savo atvykimą ir mm, patenkame galiausiai į konkretų būtą. Taigi taip mes nustatome jų buvimo vietą ir žinome, ar tai žmonės parduodantys seksualinės paslaugas, ar savadautojai, ir taip toliau. Na, tada mes, būdami policininkai, tiesiog sakome, pamiršome piniginę ar sugalvojame dar kažkokį pretekstą ir išeiname ir galiausiai pradedame stebėti e, šį būtą slaptai ir kiekvienas patenkantis į būtą yra įtariamas e, paslaugų pirkėjas. Tarkime, ateina e, vyras į būtą mes palaukėme, kol jie tiesiogiai įeina į būtą, kartais pasiklausome e, pokalbių, klausome dėrybų dėl kainos, e, laukiame, kol žmogus, tarkim vyras šiuo atveju išeina iš būto, pasinaudojęs paslaugomis, e, atimame telefoną, užfiksuojame visas telefonų žinutės, fotografuojame, e, įsitikiname, surinkame visus įrodymus, kad e, vyras pasinaudojo skelbimu, pateko į būtą ir nusipirko seksualinės paslaugas. Tada žmogus vietoje yra apklausiamas ir daugelis sulaikytojų prisipažįsta iš karto, nes jie supranta, kad e, jie yra tikrai sudėtingoje padėtyje, nenori, kad jų byla patektų į teismą, na ir jie iš karto sutinka sumokėti baudą, kad byla nebūtų perduota teismui. Mes kalbamės taip pat ir su mergaitėmis. Mes e, turime teisę tiesiogiai su jumis susisiekti, dažnai tos mergaitės yra prekyba žmonėmis aukos. Na, mes, aišku, suprantame, kad jos e, neįvykdė jokio nusikaltimo, mes labai atvirai su jomis kalbamės, jos suteikia mums visą reikalingą informaciją ir mes savo ruoštų e, stengiamės suteikti jiems socialinę pagalbą. Dažnai socialiniai darbuotojai dalyvauja mūsų veikloje, socialiniai darbuotojai bando e, padėti mergaitėms išsiveršti iš prostitucijos tinklo, suteikti jiems reikalingą praktinę pagalbą. Ir kartais mes tikrai E, padarome tokią pradžią, kartais po poros metų susitinkame tas mergaitės ar moteris ir matome, kad jos e, gyvena visai kitą gyvenimo būdą. Kalbamės ir su paslaugų pirkėjais vyrais, aiškiname, kad jie finansuoja nusikaltelių tinklus. E, daugelis vyrų pasinaudoja ir terapiją. Ir tokiu būdu bando atsikratyti įpročių pirkti seksualinės paslaugas. Iš tikrųjų, teisės aktai egzistuojantis palengvina mūsų darbą. Mes norime mažinti smurto prieš moteris apraiškas. Vietų šimtai moterų klausimų, 200 e, bylų buvo išnagrinėta e, Švedijoje. Pastarojų metų ir e, siekiama atgrasyti seksualinių paslaugų pirkėjus nuo pirkimo ir siekiame padėti moterims ir mergaitėms. Taigi iš tikrųjų galime pasakyti, kad dabartiniai teisės aktai padeda atgrasyti, mums padeda gauti daugiau informacijos iš pačių moterų ir moteris taip pat gali tiesiogiai su mumis susisiekti. Na ir dar mm, dažnai matoma, kad jeigu um, naudojamės e, dabartiniais įstatymais, tai reikia daug finansinių išteklių, bet iš tikrųjų e, taip nėra. Reikia tiesiog poros policijos pareigūnų, kurie galėtų vietoje suimti e, nusikaltimą atlikusius asmenis ir toliau jie apklausiami, vyksta įprastas e, procesas. Na ir e, visuomeniai turi būti aišku, kad pirkti seksualinės paslaugas nėra normalu. Ir aišku, kad policijos dabar bijoma ir aišku, kad teisės aktai moteris apsaugo, garantuoja geresnį tiesioginį ryšį e, su moterimis moteris gali susisiekti su policija. Taigi, iš tikrųjų, prostitucijos tinklams yra padaryta žala dabartinių teisės aktų ir tai yra gerai. Tokie teisės aktai priimti kitose valstybėse narėse taip pat padarytų teigiamos, turėtų teigiamą reikšmę. Vyrai dabar tiesiog bijo. Ir tai, aišku, daro taip pat įtaką ir kainoms. Kainos e, didėja ir didėja visuomenės suvokimas šios problemos. Visuomenė supranta, kad moteris ir mergaitės yra prekyba žmonėmis aukos. Ir dažnai jos tiesiog neturi alternatyvos, neturi jokio pasirinkimo. Uh, Panašu, kad mano pasisakymo laikas baigėsi. Norėčiau mm, pabaigai pasakyti, kad man kasdienime darbe svarbiausia tai, kad mes kriminalizuojame pirkėjus ir dekriminalizuojame moteris ir mergaitės. Joms reikia socialinės pagalbos ir nepakanka vien turėti įstatymus atitinkamus, bet būtina juos įgyvendinti ir užtikrinti, kad būtų skiriamas pakankamos policijos pajėgos. Ačiū. Muchas gracias. Dėkuoju. Ponas Erikson mums papasakojo, kas vyksta praktikoje. Mums irgi labai įdomu sužinoti, kokia yra darbo kasdienybė, e, kaip šioje srityje viskas vyksta. Nu, aš manau, kad tikrai mums. Manau, kad daugeliu moterų labai e, teigiamas dalykas yra išeiti iš tokios gėdingos situacijos. Dabar žodį suteikiu poniai Rachel Moran, kuri yra Space International e, agentūros narė, taip pat ji yra knygos autorė. kuri buvo parašyta apie knygą, e, knygą apie prostituciją. Ten yra toje knygoje aprašomos Ehm, ir kalbinamos moterys, kurios turėjo pardavinėti save, kurios patyrė įvairius piknaudžiavimus. Taigi tai yra dar vienas būdas, kaip su tokia realybė susipažinti iš kitokio požiūrio taško. Labai ačiū, kad atvykote šiandieną ir norėčiau Jums suteikti žodį, prašom. Dėkuoju, aš norėčiau savo knygos e, pavadinimą šiek tiek pakoreguoti, kuris siejasi su prostitucija. Prostitucija yra piknaudžiavimas moterimis. Jau ilgą laiką tyrinėjau šį fenomeną, daug laiko rinkau informaciją, paskiau rašiau knygą. Penkerius metus visame pasaulyje bendradarbiavau su tomis moterimis. Taigi prostitucija tarsi įsiveržė į mano gyvenimą jau 25 metus domiuosi šią sritimę, todėl galiu sakyti, kad turiu prievolę. kad e, teikti, jog e, prekyba žmonėmis yra atsieta nuo prostitucijos. Tai yra mano pareiga pasakyti tokią tiesą. nesvarbu, ar šis fenomenas reiškiasi šalyje ar visame pasaulyje, nes prostitucija dažniausiai yra prikybos žmonėmis galutinis tikslas. Jeigu nebūtų prostitucijos, tai tos e, seksualinės prievartos net ir nebūtų. Moteris, aš prisimenu kaip tik vieną moterį, kurią sustikau Šiaurės Airijoje ir jinai galėtų būti geriausias pavyzdys, kuomet mes kalbame apie seksualinę priekybą. Žinoma, galima kalbėti apie įvairias dimencijas, tačiau iš praktikos, iš tos moters aš žinau, kad jinai buvo prievarta atgabenta į Londoną E, jinai atvyko į Londoną, iš jos buvo atimtas e, pasas ir galiausiai jinai buvo nugabenta į Šiaurės Airiją. Filmuose matoma seksualinė priekyba yra vienas dalykas, praktika yra kitokia. Aš pati per septynerius metus išklausiau ne vieną liūdimą ir prievarta yra neatskiriamas dalykas. Nėra tokios laimingos, savimi pasitikinčios, puikiai, puikiai apmokamos prostitutės. kuri nepatirtų jokios prievartos iš vyrų. Todėl turime suprasti, kad šiame pasaulyje, į kurį žvelgiama realiomis akimis, o neži, nematome vien tik tai savo poreikių, tai galime konstatuoti, kad e, iš pietinio pusrutulio e, valstybių labai daug neturtingų moterų kurios atkeliauja į mūsų posutrį. Taigi, dauguma prostitučių yra iš anos dalies. Jaunos mergaitės, 15 metų ar vyresnės, yra iš tų šalių. Ir tai yra tarsi socialinės priežastys. Mes negalime užsimerkti ir teikti, kad priekyba žmonėmis sudaro tik tai 5 ar 7 procentus priekybos žmonėmis visame pasaulyje. Sekso paslaugos užima didesnę vietą ir mes negalime prieš tą užsimerkti, turime tą konstatuoti. Mačiau daug prostitučių. Ir nežinau, ar galėčiau pasakyti, kad nors viena iš jų tai pasirinko savo e, norų. Aš pati jau pavargau nuo kelionių po įvairias šalis ir teikti, kad prostitucija yra problema. Prostitucija yra reali problema, ir tai yra pasinaudojimas mergaitėmis arba moterimis, kuriomis dažniausiai beveik visada pasinaudoja vyrai. Sudėtinga kalbėti apie lyčių dimenciją, lyčių aspektą, kai kalbam apie šios klausimus. Džiugu, aišku, kad kartu dalyvauju su pono Hendriksonu šiame klausime, nes Švedijos policija atlieka puikų darbą, galbūt geresnį ar net geriausią iš visų pasaulio valstybių, todėl privalome žinoti, kaip elgesi šios šalies policija. Žinoma, aš nekalbėsiu daug, aš noriu tik pasidalinti savo mintimis apie tai, kokie galėtų būti sprendimai. Ir apie sprendimus, kurie cirkuliuoja, taip sakant, politiniuose sluoksniuose. Antai Naujojo Zelandija pasirinktas dekriminalizavimo modelis. Tai reiškia, kad tikriausiai vieną dieną nebus jokios baudžiamosios atsakomybės. Yra Vokietijos, Lenkijos, Austrijos arba kitų valstybių visiškai priešingas požiūris. Mat, jaunos prostitucijos um, iš Naujosios Zelandijos man paliūdijo, kad jų šalyje vykstantis procesai visiškai prieštarauja kitiems, kurie vyksta kitose valstybėse, kuriuose aš ką tik paminėjau. Prieš keletą dienų buvo susitikusi su kita nauja jauna Naujosios Zelandijos prostatoje ir jinai įsikrapštė iš šios problemos ir atsiribojo nuo prostitucijos prieš keletą metų. Ir mane nustebino tai, kad kai aš bendrauju su Naujosios Zelandijos moterimis, jos mini vieną dalyką. JAV ir Europos politiniai oponentai dažnai pateikia e, na, įstatymo teisinių pataisų. Jie puikiai suvokia, kaip viskas turėtų veikti. Bet iš tiesų nėra svarbu, apie, ar kalbėsime apie dekriminalizavimą ar legalizavimą. Vis viena nėra svarbu tos teisinės savokos, nes realybės tai nepakeičia. Tai Čia aš ir sakau, kad tai yra tik tai vienas pavyzdys. Taigi girdžiu vieną pasiūlymą, girdžiu kitą pasiūlymą, bet galiausiai suprantu, kad nėra ne vienas tinkamas, nes ta pasaul, tas pasaulinis um, seksualinės prievartos fenomenas vis tiek egzistuoja, kaip jį bedangstytume. Taigi moteris man aiškino, kai aš kalbėjausi su ją, kad e, tie įstatymų prieimėjai neturi jokio sveiko protą. Neužtenka turėti kažkokį tai modelį, ir jį pritaikyti visiems e, atvejams. Jeigu žmonės nesuvokia prostitucijos esmės, tų detalių, tai tikrai jie negali suvokti tinkamos situacijos. Tiek seksualinės, tiek finansinės, finansinio išnaudojimo autoriai puikiai supranta, kad jiems reikalinga sistema. Tačiau jinai yra visiškai nežmoniška Ir atrodo, kad Naujojo Zelandijoje ir vyksta toks procesas. Keletas jungtinių tautų organizacijos e, padalinių ir kitų tartautinių organizacijų liudija, kad e, tai yra bėda. Dar keletą dalykų paminėsiu. norėčiau paklausti tokio dalyko, kodėl kai kurie Britų politikai um, priekaištauja jums už jūsų neveiklumą. Šiaurės Airijos parlamentas 13 metais patvirtino kai kurios aspektus įstatymus Buvo pradėti taip pat ir tartutinės konsultacijos procesai, pasaulinės konsultacijos, todėl tikrai būtų neteisinga man kalbėti apie lyčių aspektą prekybos žmonėmis klausimų. Yra platesnės problemos, savadavimai, prekybos žmonėmis ir kiti dalykai. Ir visa tai patenka į sekslo paslaugų savoką. Muchísimas eh, gracias, eh, señora Morán. Ačiū, poniai Moran, kad eh, supažindinote mus su šiais klausimais. Mes taip pat dažnai juos aptarinėjame parlamente ir šiame komitete. Eh, Aš norėčiau asmeniškai Jums pasakyti, kad iš tiesų labai džiaugiuosi, kad neatskyrėte um, prostitucijos klausimo nuo klausimo dėl priekybos žmonėmis. Taigi dabar norėčiau suteikti žodį šešėliniams pranešėjams, pirmiausia poniai Koračia nuo EPP. Kalbėtoja neįsijungusi mikrofono. Eh, eh, thank you. Right. Yeah, thank you. Sorry. I, uh, I just wanted to say. Ačiū. Tik noriu pasakyti, kad mane tikrai sujaudino e, tų siaubų, kuriuos patiria išnaudojamos moteris pristatymas. Ačiū, kad pasidalijote su mumis savo realią patirtimi. Ir taip pat labai džiaugiuosi to, kad paminėjote, kad tikrai labai daug aukų yra nepilnametės mergaitės, vaikai. Ir jos yra įtin pažeidžiamos ir tokie skaičiai vis auga. Na, ir dažniausiai jos atsiduria tokioje padėtyje tiesiog iš desperacijos ar dėl skurdo. Ir taip pat šiandieną buvo kalbėta, kalbėta apie Švedijos teisės aktus, apie tai, kad tai duoda vaisių, duoda realių teigiamų rezultatų. Na ir norėčiau pakalbėti apie tikrai tiesioginį sąryšį tarp prekybos žmonėmis ir migracijos. Aš buvau nuvykusi į Lampedūzą ir aš vadovavau Libė e, delegacijai, kuri vyko į Viduržymę jūros regioną. Taip pat buvau nuvykusi į Bodrumą Turkijoje, ten kalbėjau su uh, tikrai įspūdingą veiklą vykdančią moterų organizaciją. Uh, Buvo kalbėta apie tai, kad itin daug nelegalių migrantų atvyksta ir kad bandoma padėti moteriams, kurios yra išnaudojamos. Organizacija savo veiklą vykdo savanoriškų pagrindų. Ir be to Lampedūzoje esanti organizacija taip pat vykdo vieną projektą, kuris padeda nustatyti prekybos žmonėmis tinklus, pavyzdžiui, moterų iš Nigerijos prekybos tinklą. Ir norėčiau pasakyti, kad buvo suorganizuotas labai įdomus seminaras Jame buvo kalbėta apie kovą su priekyba žmonėmis ir taip pat apie tai, kaip reikia nutraukti tą nebaudžiamumo kultūrą. Ir kaip apskritai reikėtų suskaldyti tuos prekybos žmonėmis tinklus, nes dažniausiai yra žinomi tie tinklai, žinomi asmenys, kurie dalyvauja toje nelegalioje veikloje. Na ir be abejo galima juos patraukti baudžiamojo atsakomybę, nes, pažiūrėk, kaip buvo Sicilijos atveju, tiesiog pritrūko įrodymų ir realiai niekas nebuvo nuteistas ir tai tiesiog išmuša iš vėžių, nes atrodo tiek daug daroma, yra naudojami dronai įvairios technologijos, tačiau dėje tai nėra laikoma patikimų įrodymų teisme. Na ir kai susitikau su vienu ekspertu, buvo kalbėta apie tai, kad tai yra europinio masto problema, kad reikia kažkokių tai reagavimo priemonių europinių lygių, stiprinti Europolo mm, bendradarbiavimą, vykdomus tyrimus. Na ir Norėčiau jūsų kaip policijos pareigūno paklausti, kaip vyksta keitimasis duomenimis tarp valstybių narių, taip pat e, tarp tranzitinių valstybių, taip pat keitimas informacija su trečiosiomis šalimis. Norėčiau paklausti, ar pakanka keitimosi duomenimis tarp valstybių narių, ką dar būtų galima padaryti. Aš pati esu APP pranešėja dėl tos direktyvos ir norėčiau paklausti, kaip būtų galima sustiprinti pasitikėjimą tarp valstybių narių, kad gautumėte visą reikalingą pagalbą, kurios jums reikia jūsų darbė. Ir be to, kaip dar būtų galima užtikrinti, kad ir teisminė sistema tinkamai funkcionuotų, kad jie būtų galima pasitikėti. Ir kaip būtų galima užtikrinti, kad nusikalteliai būtų nuteisti už atliekamus nusikalt, nusikaltimus. Bet to, kaip būtų galima pasinaudoti ta prekyba žmonėmis e, dėl finansinių priežasčių. Tikrai milijardai eurų gaunami šioje srityje, didžiulis pelnas. Ir norėčiau paklausti, e, kaip būtų galima suvaldyti šią situaciją ir kokių priemonių reikėtų, kad būtų nutrauktas tas nebaudžiamumo ratas ir nusikaltėliai būtų nuteisti. Ačiū. Čia SND ponė, e, vardu ponė Senegal. Um, ant... Ačiū labai. Norėčiau padėkoti mūsų svečiams ir turiu pasakyti, kad šis klausimas tikrai labai svarbus, nes e, kalbant apie prekybą žmonėmis neįmanoma nuvalkyti šios temos, nes ji vis išlieka aktuali. Ir kalbant apie moterų vaidmenį, E, šiame kontekste jis yra didžiulis. Mes apie tai daug kalbame, apie tai žinome, tačiau man atrodo, kad neretai išorinis pasaulis šiek tiek kitaip žiūri į šią problemą. Na ir žinau, kad kai kuriuose šalise, tokiuose kaip Švedija, požiūris taip keičiasi, tačiau kitose ES valstybėse narėse prostitucija nėra laikoma kažkokiu tai ilgalaikiu reiškiniu. Tai atsiprašau kaip tik atvirkščiai manoma, kad tai yra tiesiog seniausia pasaulyje profesija ir moteris turi teisę jau užsiimti. Na ir man atrodo, kad mes kaip e, parlamento nariai ir kaip e, žmonės galintis padaryti kažkokią tai realią įtaką turėtume pradėti garsiai kalbėti apie tai, apie tai, kiek nuo to nukenčia moteris ir kalbant apie prekybą žmonėmis Nežinau, ar plačioji visuomenė tinkamai suvokia šią problemą. Aš pati esu iš Londono ir visi puikiai žinome, kad į Londoną atgabenama daug prekybo žmonėmis aukų. Uh, Na ir taip, kai kuriuose vietose prekyba žmonėmis yra didesnė problema nei kitose, tačiau mes tikrai norime vykti įvairias kam, kampanijas, didinti žmonių informatumą apie prostituciją, apie lyčių aspektus susijusius su šia problema. Ir taip pat labai svarbu išsklaidyti tuos mitus, kurie iki šiol egzistavo. Na ir tikrai buvo įdomu išgirsti šiandien pristatytą informaciją, tačiau galbūt galėtumėte patikslinti, kokie yra jos šaltiniai. Ir kalbant apie amnesti, e, ši organizacija tikrai atrodo patikima ir būtų įdomu sužinoti, iš kur gavote tą informaciją apie tos organizacijos narius. Na ir taip pat manau, kad reikėtų kiek įmanoma labiau vadovauti Švedijos pasirinktų modelių nes mes kaip parlamentas esame prieėmę rezoliuciją ir esame įsipareigoję laikytis tų politikos krypčių ir man atrodo, kad tikrai reikia užtikrinti, kad būtų ir toliau vykdoma ši veikla ir labai tikiuosi, kad tai dar ne pabaiga, kad ir toliau dirbsime šioje srityje, kad parlamentas pasieks, kad visoje Europos Sąjungoje būtų laikomasi panašių principų Reikia tęsti darbą ir kovojant su priekyba žmonėmis. Na ir kalbant apie paklausos mažymą, tai taip pat svarbi problema. Man atrodo, tai yra vienas iš galimų problemos sprendimo, problemos sprendimo raktų. Ir taip pat teisės aktai gali padėti mažinti tą paklausą. Tai yra, jeigu kriminalizuosime tokių paslaugų pirkimą, tai gali duoti teigiamų rezultatų, kaip kad yra Švedijoje. Na ir man atrodo, kad mes kaip parlamentas tikrai turėtume kažkaip tai intensyviau padirbėti šioje srityje, reikėtų kažkokios konkretesnės, stipresnės pozicijos. Man taip pat atrodo, kad reikėtų tai susijęti su tuo, kas vyksta e, migracijos srityje šiuo metu. Aš pati rengu pranešimą e, savo iniciatyvą šiuo klausimu ir man atrodo, tai yra dar viena iš sudėtinių dėlionės e, dėlių. E, nes kai nelegaliai ES keliauja tokie kiekiai žmonių natūralu, kad atsiranda prievartos prieš moteris atveju. Yra ir kitų aktualių aspektų, kuriuos reikėtų iškelti šiame kontekste, apie juos pakalbėti. Taip pat reikia keisti ir požiūrį nacionaliniu mastu. Tad tikrai mūsų laukia itin daug darbo Ačiū mūsų svečiams už jų pristatymus. Ir kaip minėjau, mes kaip moterų teisų komitetas tikrai niekada nepasiduosime, kovosime už moterų teisės ir aš net nebijoju, kad šios dienos klausimas yra tarsi mūsų ginklas, padedantis siekti pokyčių. Ačiū labai, ponė Hannibal, ponė Hendrikson ar ponė Moran, galbūt kažkuris iš jūsų norėtumėte sureaguoti ar kažką patikslinti. Nesiprašau, matau, kad praleidau ponę Berder. Žodis jums. Ačiū. Prieš išklausant e, atsakymus dar norėčiau porą klausimų pateikti. Akivaizdu, kad yra sąryšis tarp prostitucijos ir prekybos žmonėmis. Na ir kaip jūs sakėte, jeigu nebūtų prostitucijos, nebūtų ir prekybos žmonėmis e, seksualinio išnaudojimo tikslais. Na ir kaip jau minėjau pradžioje, nenorėjau šiandieną kalbėti apie kažkokius tai moralinius prostitucijos vertinimus. Ir tikrai suprantu visą tą e, prievartos elementą ir tai, kuo yra pagrista prostitucijos veikla. Tačiau yra ir dar vienas kampas, iš kurio būtų galima pažvelgti. Ir beje, dalyvavau viename seminare Londone, ten buvo kalbama apie prostitucijos problemą, ten dalyvavę prostitucijos organizacijų atstovai ir tikrai e, ten viskas jau įtin prarožinius sakinius buvo pristatoma, buvo kalbama apie tai, kad moteris džiaugiasi tokiu darbu ir kad e, viskas yra puiku ir tai yra vos ne jų karjeros pasirinkimas. Tačiau kalbant apie priekybą žmonėmis, Man atrodo, tai yra visako pagrindas ir norėčiau iš švedijos atstovo paprašyti e, kai ką paaiškinti. Na, kaip suprantu, tiesiog visuomenės nuomonė iš esmės pasikeitė dėl to, kas yra priimtina, kas ne, kalbant apie tokių paslaugų pirkimą, apie mokėjimą už seksualinės paslaugas. Tačiau norėčiau paklausti, kokie mokymai yra teikiami pagrindiniams e, pareigūnams vykdantiems e, šią veiklą Taip pat e, galbūt apie teisminius aspektus šiek tiek daugiau galėtumėte pakalbėti, nes taip pat minėjote ir tos nebaudžiamumo aspektus. Na ir norėčiau paklausti, ar e, kalbėdami su e, tomis merginomis, kurios yra parduodamos į seksualinę vergyją, ar jos išdrįsta atskleisti tokią informaciją, ar jos nesijaučia per daug įbaugintos. Ir ar manote, kad jūs tiesiog mažinate prekybą žmonėmis mastus vykdydami savo veiklą, ar tiesiog e, prekiautojai žmonėmis pradeda vengti Švedijos ir tos rautus nu, nukreipia kažkur kitur. Dabar e, Rachel Mara norėčiau pasakyti, kad tikrai su susidomėjimu jūsų išklausiau, tačiau e, kalbant apie, pavyzdžiui, e, tokių paslaugų pirkėjus, e, neteisėta e, yra pirkti tokias paslaugas iš moterų, kurios, e, jeigu, kaip žinia, buvo neteisėtai atgabentos į šalį. Tačiau norėčiau paklausti, e, ar galima tokią informaciją atskleisti, ar, pavyzdžiui, mergina neteisėtai gabenama per sieną gali paprašyti pagalbos pasienio pareigūnų. Merė kalbėjo apie Londoną ir apie Oksfordą atvejį ir Ten daug merginų ir mergaičių buvo parduotos ir išnaudojamos Oksfordo, Oksforde. Na ir norėčiau paklausti štai ko. Jūs kalbėjote, kad jei nebūtų prostitucijos, tai nebūtų ir prekybos e, žmonėmis seksualinio išnaudojimo tiklais. Aš tam pritariu ir manau, kad tai yra mūsų diskusijų pagrindas ir man atrodo, kad apie tai labai svarbu kalbėti. Na ir taip, suprantu, ką jūs sakote, kai mm, kalbate apie tai, kai, kad prostitucija yra pagrista prievarta, tačiau ar turite kažkokių konkrečių skaičių, kiek merginų buvo, tapo mm, prekybo žmonėmis aukomis, o kiek tiesiog vietinių skurdžiai gyvenančių merginų nusprendė užsimti tokią veiklą? Dar porė kolegių žodis, o tada toliau kalbėsime, pane Vjor. Ačiū labai, turiu vieną nedidelį klausimą. Na visų pirma, ačiū už tikrai už jūsų naudingą ir didžiulį indėlį. Tai tikrai padeda daug geriau suvokti mūsų vykdomą darbą ir problemas mastas. Na ir norėčiau už tai ko paklausti pono Henriksono. Jūs kalbėjote apie tai, kad reikia ir yra naudinga kovoti su organizuoto nusikalstamumu ir prekyba žmonėmis. Norėčiau paklausti, ką konkrečiai turite omenyje kalbėdami apie tą naudingumą, ką konkrečiai tai reiškia jūsų darbe, lyginant, pavyzdžiui, su policijos paėgų darbu tose šalise, kuriuose nėra tokių teisės aktų kaip pas jūs. Na ir taip pat yra organizuojamas seminaras. Šiandieną e, pirmą valandą bus kalbama apie e, tą šiaurietišką modelį naudojamą kovoje su prostitucija. Ir tikrai būtų, daugiau, būtų įdomu daugiau informacijos iš jūsų apie tai gauti. Dėkoju. Tack så mycket för ordet och tack för er presentation. Det var mycket intressant. Poje Winberg. Ačiū, kad leidote pasisakyti ir ačiū už pasisakymus, jie buvo tikrai labai įdomus. Aš džiaugiuosi, kad buvo pristatytas Švedijos modelis. Aš turiu klausimą Švedijos atstovui apie išteklius. Ar jūs turite pakankamus išteklius? Manome, matome, kiek žmonių dabar atvyksta į Švediją. Tai reiškia, kad problema dar išaugo. Kažkas sakė, kad e, netgi žinomi yra e, prekiautojų žmonėmis vardai, žinomi jų numatomi veiksmai ir žinome, kad didėja migrantų srautas į Švediją ir didėja problemos. E, taigi turime numatyti papildomus išteklius ir ar mes esame pasirengę, nes man atrodo, kad policijai tikrai reikia papildomų pajėgų Jūs taip pat kalbėjote apie tai, kad norite padaryti prostituciją e, mažiau patrauklę. Tai akivaizdu, nes baudžiami e, paslaugų pirkėjai ir taip jums jau pavyko padaryti šią rinką mažiau patrauklę. Bet e, aš galvoju daugiau apie moteris ir kaip joms padėti, galbūt parūpinant joms kažkokius kažkokį prieglobstį, e, materialinę pagalbą. Ir mes e, girdėjome iš Reičiau, kad ji pati septynis metus buvo prostitucijos auka. E, pane Karatsambėl dar kartą. Aš noriu pabrėžti vieną dalyką. Svarbu kovoti su nusikaltėliais, kurie išnaudoja migrantus, o ne kovoti su migracija. Aš nenoriu, kad mane teisingai suprastų. Šiame parlamente mes balsavome už papildomus išteklius, papildomus Frontexo, e, Eunaformed pajėgumus, už operacijas, stebėsienos operacijas viduržėmio jūroje, už papildomus išteklius policijai ir pakrančių apsaugos tarnyboms kad moteris vaikai nepatektų į priekiautojų žmonėmis tinklus. Bet tai nėra pasisakymas prieš migraciją. Ačiū. Pone Moranė, ponas Hendrikson, žodis jums dabar. Kągi, aš užsirašiau tikrai nemažai klausimų, pasistengsiu atsakyti į visus. Tai, ką sakė ponia Koracija Bild dėl keitimos informacija, aišku, policija visada nori turėti kuo daugiau išteklių ir kuo veiksmingiau veikti. Tai yra akivaizdu. Bet e, ko aš norėčiau, tai kad būtų galbūt centrinių mastu ir ES numatyta, kokie turėtų būti veiklos modeliai, nes priešingų atveju konkrečios e, policijos tarnybos e, gali pasakyti, pakankamų išteklių nėra, nėra pakankamų pajėgumų ir viskas bus tiesiog mm, nutildoma. Mes e, taip pat, jeigu neturėtume reikalingų pareigūnų skaičiaus, tai tikrai nebūtų tokie mūsų veiklos rezultatai, kokie yra dabar. Absoliuti dauguma išnaudojimų moterų yra išnaudojamas dėl to, kad neturi pasirinkimo, neturi alternatyvų, kaip sakė Reičiau, o išnaudotojai patys yra puikiai organizuoti, turi e, puikią kompetenciją ir neribotus išteklius. Jie turi daugiau nei pakanka, e, pakankamai lėšų. Jų finansiniai ištekliai yra žymiai didesni nei e, tų tarnybų, kurios kovoja su priekyba žmonėmis. Ir matome, kad net ir Švedijoje matome, kad yra skirtumas tarp e, turimų išteklių Stokholme e, ir kitose Švedijos regionuose, kalbant apie policijos išteklius. Taigi Iš tikrųjų, turime kalbėti apie konkrečius veiklos modelius. Labai dažnai tyrimai baigėsi ties Švedijos sienomis. Pavyzdžiui, jeigu mes matome, kad lėšos e, išgabentos iš Švedijos į Rumuniją, tai mūsų tyrimas baigėsi Švedijoje. Toliau policijos mokymai. Mes turime bendrą mokymo programą ir turime Švedijoje nemažai patirties e, įgyvendinant e, vienodų galimybių principą. Ir aišku, tie žmonės, kurie priimami dirbti į šią sritį, tai visada priimami atsižvelgiant į jų jau turimą kompetenciją, bet ir mes, aišku, organizuojame papildomus mokymus. Dabar klausimas dėl to, ar moteris ir mergaitės praneša mums ir kalbasi su mumis apie jų situaciją. Taip, jos išdrįsta. Iš tikrųjų, kartais būna taip, kad e, jos sako, prieš kelis metus negalėjau jums papasakoti apie savo praeitį, bet dabar galiu, nes pasikeitė kažkokios aplinkybės. Mm, bet Iš tikrųjų, išnaudojimas moteris dažnai neturi jokio sąlyčio su realybė, išskyrus ryšį su savadautoju ir e, pačiais klientais. Ir vienintelis e, jų pasirinkimas yra e, bendrauti su policija, taigi jos tikrai dažnai pasirenka su mumis bendrauti ir papasakoja labai atvirai apie savo situaciją, kai dėl socialinės uh, apsaugos socialinės pagalbos Švedijoje tikrai šioje srityje žymiai daugiau turėtų būti daroma ir aš manau, kad visos šalis, ko gero, turėtų padaryti e, daugiau šioje srityje. Kalbant apie prostituciją Švedijoje ir paklausos mažinimą, aišku, mes Niekada, ko gero, visiškai nepanaikinsime prekybą žmonėmis ir prostitucijos, bet tai nereiškia, kad mes neturime dėti visų įmanomų pastangų. Ir turi būti sunku nusipirkti seksualinės paslaugas Švedijoje. Aš kalbėjau su daugeliu mm, vyrus, daugeliu paslaugų pirkėjų, kurie pripažįsta, kad jeigu e, pirkti bus sudėtinga, e, tai iš tikrųjų jie to ir nedarys. Taigi tikrai labai daug ką dar galime praktiškai padaryti, mažinant uh, paklausą. Ir aš sutinku, kad mes turime mm, persekioti, užtikrinti baudžiamą į persekiojimą tų vyrų, kurie perka paslaugas. Ir aš sutinku, kad didėjant migracijos srautams didės moterų ir mergaičių skaičius, kurios bus išnaudojamos. Taigi mes turime numatyti iš tikrųjų, kokia bus situacija artimiausioje ateityje. Žinome, kad tikrai prekiauti žmonėmis sieks pasinaudoti šią situaciją ir mes turime užbėgti tam už akių. Tikiuosi, kad atsakiau į jūsų klausimus, ponė Moran. Ačiū. Keletą pastabų norėčiau išsakyti. Pirmiausia, atsakydama į jūsų pastabas, ponė Berder. Iš tikrųjų, prostitucija atitinka priekybą žmonėmis mm, apibriežti tokia, kokia ji yra jungtinių tautų mm, dokumentuose. Iš principo, priekyba žmonėmis e, tai yra prievartinis mm, aktas ir prostitucijos, bet prostitucija kartais nėra taip apibrėžiama. Prieš keletą metų aš kalbėjau su moterimis išgyvenusiamis prekybą seksualinių paslaugų tikslais. Jos kalbėjo apie tai, kad JAV, kai kuriuose kitose mm, e, šalise prostitucijos samprata yra kitokia nei Europoje. Ir iš tikrųjų JAV prostitucija prilyginama priekybai žmonėmis. Aš neseniai lankiausi uh, JAV ir ten apie mane nuolat kalbėjo kaip apie priekybos žmonėmis auką, nes mano patirtis būtent taip suvokiama JAV. Ir aš dabar galiu apie save taip pat taip galvoti. Taigi mes suprantame, kad tai iš tikrųjų yra ir kultūrinis klausimas, kaip mes suvokiame tam tikras savokas. O man, ponė Berder, svarbiausia tai, kad visos moteris, su kuriomis aš kalbėjau apie tai, yra išgyvenusi seksualinę prievartą. Mano pačios gyvenime, jų gyvenime, tai, kas atsitiko, yra prievarta. Ir mes turime bendrą pažeminimo patirtį. Diena iš dienos mūsų gyvenime, mūsų, kaip kai kurie žmonės sako, darbinėme gyvenime mes patyrėme prievartą. Mm, sakoma, kad e, merginos ar moteris, e, kurios dirba kepykloje, nuolat užuodžia cinamono kvapą. Mes e, dirbome, sakykime, prostitutėmis ir prievartą mūsų kasdienime gyvenime. Ir į prostituciją reikia žiūrėti taip pat kaip į priekybą žmonėmis. Aš žinau, kad jūs nesakote, netinkėte, jog yra priešingai, bet kartais iš tikrųjų yra daromas skirtumas tarp to, kas yra prostitucija ir kas yra priekyba žmonėmis. Bet kaip aš sakiau, šie dalykai yra tiesiogiai susiję. Ir galiausiai norėčiau pasakyti, kad e, labai dažnai girdžiu sakant, Aš nenoriu moralizuoti, bet nenoriu čia būti pats teisiausias, bet aš nenoriu tikrai nepagarbiai kalbėti apie kažką, bet turiu atvirai pasakyti štai ką. Kažkuriuo metu mes leidome, leidomės būti įtikinti, kad tai yra moralinio pasirinkimo klausimas. Visuomenės akise tai tapo moraliniu klausimu. Bet tai yra visiška nesąmonė. Mes negalime leisti, leistis būti suklaidinti Pirmiausia, parlamento nariai, vyriausybių nariai turi turėti gebėjimą atskirti gerą nuo blogo. Ir visi žmonės turi tą gebėjimą. Tokia yra moralės esmė. Ačiū, ponė Moran. Baigsime šią diskusijų dalį ir norėčiau padėkoti abiems svečiams. Tikrai labai svarbu žinoti, kokia yra realybė, kokios yra skirtingos perspektyvos ar požiūriai į šį klausimą. Ir aš tikiuosi, kad mūsų darbas taip pat gali prisidėti prie šios problemos sprendimo. Ir galiausiai turime apsaugoti tūkstančių moterų orumą. Taigi ačiū, kad dalyvavote, o dabar e, jau eikime prie tolesnių diskusijų, nes tikrai mus spaudžia laikas. Taigi antroji diskusijų dalis - tolesni veiksmai įgyvendinant lyčių požiūrį ir mūsų viešne yra Mirija Vasilijadu ES kovos su priekybė žmonėmis koordinatorė. Ji yra atsakinga mm, už veiksmų koordinavimą tarp ES institucijų, agentūrų, programų, valstybių narių ir tarptautinių partnerių ir atsakinga už naujų ES politikos skripčių e, vystimą priekybos žmonėmis srityje. Taip pat ji stebi, kaip įgyvendinama ES strategija e, kovai su prekyba žmonėmis 2012-2016 e, metams ir jos kasdienis, e, aišku, kasdieną dirba su šiais klausimais ir ji šiandien yra mūsų viešne, ponė Vasilijadu, žodis jums. Thank you very much. Thank you. Labai dėkoju. Ačiū, kad šiandien pakvietėjai savo klausimus. Gerbiami parlamento nariai, ponios ir ponai, norėčiau pradžioje padėkėti Europos parlamentui, kad jisai labai glaudžiai su mumis bendradarbiavimo per pastarosius metus. Kaip ponė Hanevel pastebėjo, mes niekad nesustosime. Ir tai mes įrodome parlamente metai po metų. Taigi, pirma padėka dėl to. Mes norime dirbti taip ir toliau. Mes palankiai vertiname šią iniciatyvą ir pranešimą, kuris buvo parengtas dėl um, direktyvoje esančių lyčių aspektų. Galiu pritarti prieš mane kalbėjusiems, kurie teigia, kad mes kartu su komisija dirbame iš vien. Nuo pat pradžių mes sakėme, kad prekyba žmonėmis yra mergaičių, moterų, berniukų pardavimas. Nuo pat direktyvos tvirtinimo pradžios aiškiai teigiame, kad prekyba žmonėmis e, stumia į priekį paklausos ir um, pasiūlos balansas ir tai nulėmė šio fenomeno atsiradimą. Kai kalbame apie priekybą žmonėmis, tai aš nenorėčiau e, apsistoti prie apibrieščių. Tiesiog norėčiau priminti visiems, kad čia kalbame apie priekybą su seksualiniu išnaudojimu. Taip pat yra ir kitokių, taip sakant, formatų, kuriuose galima apie tai kalbėti. Juk yra prievartinis darbas, nuotokų grobimas, priekyba vaikais, priekyba žmogaus organais, neteisėtas įvaikinimas ir taip toliau. kur kalbama apibrieštyje apie mergaitės ir berniukus arba moteris, tai yra tik tai siauras, api, siaura apibrieštis. Nuo pat proceso pradžios aišku, kad priekyba žmonėmis labai siejasi su prievarta prieš moteris. Tai pažydžia pagrindinės teises, laisves. Moteris nebegali naudoti savo teisėmis taip, kaip jomis naudojasi vyrai. Nuo pat pradžių teigiame, kai siekiame kovoti su paklausos sumažinimu, turime atsižvelgti į e, lyties dimenciją ir direktyvos įgyvendinimą, jeigu norime sumažinti šitą paklausą. O tai apima visą prekybo žmonėmis procesą. Juolab, kad padidėja e, tas jautrumas, išnaudojimas turime kalbėti ir apie paramą nukentėjusiems. Todėl tikiuosi, kad parlamentas tai paminės. Pozityvus aspektas. Per pastarosius ketverius, penkerius metus em, priekybo žmonėmis klausimas tampa vis matomesnis. Priekybo žmonėmi, žmonėmis, kovos su priekybo žmonėmis direktyva kreipia dėmesį į vaikus, į žmogaus teisės ir aš norėčiau savo kalbą štai ką paminėti. Turime domenų, kai kam tas patinka arba ne, kurie aiškiai identifikuoja tam tikras um, tendencijas. 80 procentų nukentėjusių yra moteris. Jeigu mes negalime kliautis tokiais duomenimis, tai kuo dar galime kliautis? 90 procentų registruotų aukų, identifikuotų aukų, nukentėjusių nuo seksualinio išnaudojimo yra moteris. Nepamirškime ir kito dalyko. 71 procentas e, e, nukentėjusių nuo privartinio darbo yra vyrai arba berniukai, bet tai nereiškia, kad moteris nenukentė. Tai štai irgi čia yra lyčių dimencija. Yra ir kitokios išnaudojimo formos, kur moteris sudaro 52 procentus visų nukentėjusių. Norėčiau pridurti ir kitą dalyką, taip sakant, papildomą dalyką. Kartais net tartautinės organizacijos patiria konkurenciją tarp savęs, kaip E, identifikuoti tas aukas, bet aš norėčiau tokį požiūrį pranokti. Čia mes turėtume ypač parlamente kalbėti apie išnaudojimą ir apie seksualinį išnaudojimą. Pastaraisiais metais buvo dė, daug dėmesio kreipime į prievartinį darbą. Mes privalome į tai kreipti dėmesį, suprasti fenomeną. Tačiau, kai kalbame apie seksualinį išnaudojimą, tai tarsi tai tampa jautre tema. Na, mes negalime rungtis e, siekdami apsaugoti tas aukas. Visos aukos turi teisę būti apsaugotos. Ir komisija nuolat kartojo, kad ir apgailestavo, kad nepaisant visų nacionalinių, tarptautinių arba regioninių arba ES pastangų, priekybos žmonėmis e, duomenys dėja nemažėja. Tai turint omenyje, turime suprasti, kad kalbame apie prekybos žmonėmis lyties aspektą, turime suvokti, kaipgi tas aukas apsaugoti, kokiu imtis prevencinių priemonių, kaip yra atliekami tyrimai ir koks tenai tuose tyrimuose yra lytės aspektas. Aš nekalbėsiu apie prostituciją, tačiau vos tik prakalbus apie prostituciją, visi teigia, kad tai yra labai jautrus, jautris rytis. Ne, taip nėra. Mano kolegos teigia, kad visos, beveik visos seksualinio išnaudojimo aukos yra prostitucija. Aš darau išvadą, kad prostitucija labai rizikingas sektorius. Jeigu sakau, kad e, žuvininkystė yra pavojingas sektorius, tai automatiškai darau išvadą, kad e, grėsia pavojus vyrams, nes dauguma jų dirba šiame sektoriu, tai yra logiška išvada. Dar kiti duomenys. Kai kas teigia, kad mes siekime būtent tokių tikslų ir susidaro įspūdis, kad mes vėlgi rungtiniaujame, kas pateiks tikslesnius procentus, tikslesnius duomenis. Euro, Eurostatas sako, kad 16 registruotų e, aukų procentų yra vaikai. O, 16 tai nėra daug. Nieko baisaus. Tai yra tik tai duomenys. Bet tik, ar mes kalbame apie statistiką ar apie gyvus asmenis? Kalbėkime apie prekybą žmonėmis seksualiniais tikslais. Nepamirškime, kad yra į tai tiesiog tartutinis nusikalstamumas, kuris turi savo mastą visame pasaulyje. Tai yra žmonės, kurie verčiami užsimti seksualinę prekybą. Kalbėkime apie aukas. Nenorėčiau būti klaidingai suprasta. Galbūt mano pastebėjimai per vėlyvi, tačiau kalbėdami apie aukas, tos aukos jau turbūt ne vieną kartą buvo išnaudotos, išprievartautos. Turiuomenyje ir vaikus, kurie buvo parduoti tokiai sekso pramoniai. Aš irgi buvau sustikusi su 15 metų mergaite visiškai nesenai ir dabar dėl kaip prievartos auka jinai net susilaukė dviejų vaikų ir nežino, ką daryti su savo gyvenimu. Kodėl aš pateikiu tokį pavyzdį? Todėl, kad pritariu šio parlamento nariams, kad mes didžiausią dėmesį turime skirti prevencijai. Žinoma, Jau vėluojame, tačiau turime tą padaryti. Išklausiau Rach Rachelės nuomonę ir galiu jai pritarti. Mes suvokėme, kad aukos turi savo teisės. Pykstu netgi, kai e, žmonės tas aukas vadina tiesiog nukentėjusiais nuo priekybo žmonėmis. Ne, tai yra asmenys, kurie turi savo teisės. Turime kovos su prekyba žmonėmis teisės aktus, turime strategiją, šiame parlamente nekartą ją buvau pristačiusi, nepakartosiu, aišku, viena, kad um, lyties dimencija yra labai svarbi. Pone Bet labai aiškiai e, išsakė, koks yra teisinis apibrėžimas, tačiau aš fenomeną suprantu labai paprastai. Aš manau, kad tiesiog žmonės bando pasipelnyti tiek e, teisėtai ir neteisėtai ir viskas susiję su um, paklausa. Na, žiūrėkime į aukas ir į pelną. Čia vis pasaulyje galime surasti labai daug baisių pavyzdžių. Ką tai reiškia? Reiškia, mes turime eiti paskui pinigus, nes pinigai padės atskleisti, kas kokiu lygiu vyksta. Tiesiog turime užkirsti kelią tiems pinigų srautams. Tik tai mes dėja nežinome, kad e, metinė apyvarta vien legaliame sektorėje pasaulyje sudaro 150 milijardų E, aš noriu pakalbėti ir apie e, paklausą. Valstybės narės privalo, turi tą teisinę prievolę sumažinti paklausą šiam fenomenui. Tai yra nustatyta mūsų ES teisės aktuose. Ta privalu priminti. Valstybės narės taip pat kriminalizuoti tuos, kurie pasinaudoja prekybos žmonėmis e, aukomis ir mes kvietėme valstybės narės ne kartą nuolat, kad e, jos laikytųsi šios strategijos tikslų. Tikiu, kad Silvija apie tai dar pakalbės ir toliau, tačiau pinigai taip pat ir pagimdo paklauso, paklausa, pasiūla, pasiūla, o pasiūla e, atvirkščiai gimdo ir pinigus. Komisija nori, kad tiek migracija, tiek saugumo sektorė irgi būtų kalbama apie prekybos žmonėmis aspektą. Jolb, kad kalbame apie pinigus, apie organizuotą nusikalstamumą ir apie tai, kad organizuoti nusikalteliai m, mm, savo veikloje naudoja ir kitus nusikalstamumo e, įrankius. Parlamentas kalbėjo apie neteistą žmonių gabenimą Taip turime informacijos iš e, teisėtvarkos, iš žvalgybos, iš įvairiausių šaltinių, kurie teigia, kad e, tuose laivuose, kurie gabena į Europą migrantus, be kita ko yra ir jaunų mergaičių iš Nigerijos. Neteistas žmonių gabenimas gali išvirsti į nelegalią prekybą žmonėmis. bet gali būti ir tokių situacijų, kuomet neteisėtų žmonių gabenimų kanalais pasinaudoja būtent prekybos žmonėmis e, autoriai. Žinome atveju iš Nigerijos ir dažniausiai nukentėjusiai yra vaikai. Žinoma, aukos e, išnaudojamos įvairiais tikslais, bet dažniausia seksualiniais tikslais ir Vėlgi dažniausiai tai yra vaikai. Mano naivus klausimas toks. Jeigu kas nors atgabena vaiką į Europą, Europą teigia, kad e, už to vaiko atgabenimą dažnai sumokama nuo 4 iki 8 tūkstančių eurų, o tai gali kitas tik siekti net ir didesnės sumas - 12 tūkstančių eurų sumas. Ar mes galime užsimerkti prieš tokius duomenys? Negalime. Žinoma, nekalbėsiu vien tik tai apie vaikus, bet e, turiu priminti, kad visiškai nesenai buvo paskelbta, paskelbtas tyrimas, kuris kalba apie vaikus. Ir tenka e, minima, kad vaikai atgabenami dažnai yra išnaudojami seksualiai. Visuomenė už tai yra atsakinga, ypač jeigu aukos nebus apsaugomas. Prieš keletą savaičių šitas tyrimas buvo paskelbtas internete. Taigi, pagal 20 straipsnį valstybės narės privalo teikti informaciją komisijai apie susidariusią jau šalyje e, informaciją ir remiantis tuo mes parengsime ataskaitą. Bus paskelbta jinai 16 metais. Dar yra 23 direktyvos straipsnis apie ES direktyvos įgyvendinimą, todėl būtų įdomu ir parlamento nuomonę išgirsti šiuo klausimu. Tiesiog dar noriu priminti, kad kovos su priekyba žmonėmis direktyva e, beveik užbaigta įgyvendinti. Ir galiausiai mes rengėme ataskaitą apie nacionalinius teisės aktus, kurio, kuriais kriminalizuojamos um, seksualinių paslaugų pirkėjai. Noriu priminti parlamento nariams, kad mes taikome ir baudų direktyvą, kuri kriminalizuoja asmenis, kurie gabena žmonės priekybai iš trečiųjų šalių. Taigi daugeliu atveju, daugelėje valstybių narių nėra a, neteisėta pasinaudoti e, sekso paslaugomis. Mes žinome, kad tai yra, mm, kokios yra aukos ir už tai nėra jokios baudos, bausmės. Tai yra paplitusi praktika. Ar jūs suprantate ir kitą nusikaltimo sritį? Tie, kurie dalyvauja tame nusikaltime, irgi nėra baudžiami. Ar jūs, ką nors pasiruošę, kokią nors priemonę pasiūlyti, ar jūs dar vis norite teikti, kad visiškai legalu pirkti sekso paslaugas? Ar jūs propaguojate nebaudžiamumą, ar už tokią visuomenę pasisakote? Žinome, ką gali padaryti įstatymas ir mums reikia teisės, nes jinai yra galinga. Kai kalbam apie paklausos sumažinimą, tai buvo jau renkti renginiai, kuriuose tikriausiai dalyvavo parlamento narių, nariai. Bet buvo net iškeltas klausimas, kodėlgi yra ta sesija apie e, pasiūlos sumažinimą. Ar tas yra reikalinga? Net yra juk e, žmonės, kurie dirba prie šio klausimo ir tai yra siejasi su direktyvos 18 straipsniu. Komisija be kita ko pirmoji pasiūlė e, studiją atlikti, kad būtų geriau suprasta situacija, net e, akademiniai sluoksniai prisidėjo prie šio tyrimo, buvo padai, e, pasiūlyti rezultatai, išvados ir mes juos įtraukėme į 14 metų rezoliuciją. Ir štai su šiuo tyrimu. Mes tikimės užbaigti ir tą pranešimą, kurį turėtume pristatyti parlamente 16 metų pradžioje. Tai jau einu prie pabaigos. Taigi, visos aukos yra svarbios. Mes negalime dėl jų dėrėtis, aiškindamėsi, koks čia dabar yra išnaudojimas, kokia išnaudojimo forma bet koks išnaudojimo pobūdis ir forma turi būti e, baudžiama, identifikuojama. Dažnai aukos siekia geresnio gyvenimo, o viskas išvirsta į blogąją pusę. Todėl mes privalome apsaugoti šių žmonių teisės. Turime parodyti jiems teisingumą. Ir jeigu nepaklausime, kas finansuoja ir kas iš to pasipelno, tai tada gali susikrauti lagaminus ir eiti namo, nes nieko nepasieksime. Ačiū. <coughs> Muchas gracias, señora Beseladu. Siento mucho. Ačiū, ponė Veslėdų, labai atsiprašau, bet turiu nutraukti pasisakymus, kadangi reikia kažkaip tvarkyti su laiku. Reikia visiems suteikti žodį, būti teisingiams. Taigi dabar iš karto suteiksiu žodį poniai Silvijai Vovy, sociologijos dėstytojai. Ji taip pat yra e, Lankasterio universiteto e, su lyčių klausimais susijusi bendradarbė. Ji e, taip pat dalyvauja struktūroje, Europos struktūroje, kuri yra skirta kovai su priekybą žmonėmis, norė, žmonėmis norėčiau padėkoti už tai, kad atvyko ir suteikiu į žodį. Very... Ačiū labai. Labai džiaugiuosi turėdama galimybę šiandien čia dalyvauti ir pakalbėti apie universiteto atliekamą darbą šiuose viešose diskusijose. Ir man atrodo, kad jūsų suorganizuotas viešasis klausimas tikrai yra puikia proga. Uh, Na ir šiandieną norėčiau pristatyti tyrimą, kuris buvo atliktas. Čia kalbama apie lyčių dimenciją priekyboje žmonėmis ir padarysiu du pagrindinius dalykus. Visų pirma, pabandysiu pasiūlyti, kaip būtų galima naujai pažvelgti į lyčių aspektą priekyboje žmonėmis ir taip pat pasiūlysiu keletą konkrečių svarbių rekomendacijų. Na ir pranešimas, kuriuo remsiuosi ir kaip minėjo merė, bus paskelbtas viešai ir čia kalbama apie lyčių dimenciją prekybos žmonėmis klausimais ir visa komanda, didžiulė komanda dirbo su e, šiuo pranešimu. E, profesorė Karanšar, e, taip pat daug kitų puikių kolegų prisidėjo prie šio darbo. Na ir daugiausiai dėmesio skiriame būtent prevencijos klausimui ir taip pat lyčių klausimui. Manau, kad prevencija yra visos europinės strategijos širdis. Tačiau norėčiau paklausti, kaip mes žiūrime į prevenciją, ką apie tai manome. Na ir šiuo atveju norėčiau pasiūlyti vieną dalyką. Reikia atsikratyti iš ankstinių įsitikinimų, kad e, prevencija yra susijusi su E, asmenų daromais pasirinkimais. Priešingai, čia kaip tik reikėtų kalbėti apie tai, e, kaip institucijos reglamentuoja šią sritį ir kaip yra reguliuojamos tos institucijos, kurios gauna pelną iš šios veiklos. Na ir čia reikėtų labiau nutolti nuo asmenų ir pažvelgti būtent į institucijas. Europos Sąjunga iš ties e, e, daug dėmesio skiria lyčių lygybės klausimams ir tas išskirtinis požiūris atsispindi ir ES sutartyse bei direktyvose. Mes į lyčių lygybę žiūrime per e, vienodo požiūrio perspektyvą ir labai svarbu taikyti tą vienodo traktavimo, vienodo požiūrio principą, kuris yra visako pamatas. Labai svarbus čia yra ir lyčių balansas, taip pat sprendimų prieimimas, lyčių aspekto integravimo elementas. Labai svarbu užtikrinti lyčių lygybės e, klausimų integravimą į kuo platesnį ES politikos e, krypčių kontekstą ir taip pat be abejo susijęti tai ir su priekybo žmonėmis mažinimu. Na ir pakalbėsiu apie kiekvieną šių klausimų atskirai. Visų pirma, reikia kalbėti apie paramą aukoms. Neretai į tai žiūrima kaip į e, tokį galutinį darbo etapą, kai yra suteikiama parama aukoms. Tačiau Mes išsiaiškinome, kad parama asmenims nukentėjusiems nuo priekybo žmonėmis gali tapti labai svarbiu, e, svarbiu instrumentu, kuris taip pat padeda e, stiprinti ir prevenciją. Tos aukos, kurios gauna gerą e, pagalbą, tinkamą paramą, e, tampa drąsesnės, jos dalyvauja viešosiose diskusijose, E, išdrįsta garsiai išsakyti savo balsą. Tad ta parama, kurią teikiame aukoms, iš ties yra svarbi, kalbant ir apie pačią prevenciją. Na ir čia yra pateikta daug detalių rekomendacijų mūsų pranešime, mūsų ataskaitoje, tačiau jų dabar nekartosiu. Na, dabar e, teisminis e, persekiojimas tai nėra galutinis visako etapas, tai be abejo, teisingumas yra svarbu, tačiau jeigu mažinsime nebaudžiamumą, manau, tai taip pat gali tapti svarbia prevencijos proceso dalime. Neretai į, į teisės saugos veiklą žiūrima kaip į, į e, kažkokią e, baudžiamosios teisės rytį. Tačiau mes galime rekomenduoti štai, ką labai svarbu šiek tiek plačiau pažvelgti tas teisės saugos institucijas ir neapsiriboti vien tik baudžiamąją teisę. Yra daug įvairiausių teisinės praktikos formų, kurios yra panaudojamos šioje srityje ir jos yra įtin svarbios. Na ir netrukus aptarsiu jas išsameu. Na ir baudžiamoji teisė yra svarbi kaip tam tikras pamatas, kaip tokia matomiausia E, teisės saugos pusė, tačiau tai tikrai nėra vienintelė pusė. Na ir čia taip pat esame parengę išsamių detalių rekomendacijų, kurių dabar nesituosiu, tačiau norėčiau pakalbėti apie tai, jog mes daugiau norime dėmesį skirti tai tradiciniai prevencijos ryčiai. E, ji yra susijusi su paklausa, e, su paklausos mažinimu ir su tuo, kad E, tokios paklausos mažinimas, kuris padeda mažinti išnaudojimą, yra numatytas 18, 18 e, straipsnėje pirmojoje dalyje direktyvoje. Na ir kas yra ta paklausa? Neretai tai yra apibrėžiama kaip ryšys tarp e, individualių pardavėjų ir pirkėjų. Tačiau čia tarsi aplenkėme tokį itin svarbų momentą. Tai yra tos institucijos, tos organizacijos, kurios gauna pelną iš tos veiklos. Tai yra grupė trečiųjų šalių ir e, jos yra itin svarbios. Neretai jos siekia tapti nematomos, nes dažniausiai diskusijose e, pasirenkama ta viena ar kita kraštutinė kryptis ir vis dėlto labai svarbu užtikrinti, kad tos institucijos, kurios gauna pelną iš tos veiklos, taptų labiau matomos ir kad būtent jos atsidurtų diskusijų smaigalyje. Na ir kalbant apie diskusijas vykstančias ES, daug apie tai kalbama, kaip būtų galima užkirsti kelią prekybą, prekybai žmonėmis. Na ir reikia pasidžiaugti tuo, kad e, nuo Švedijos iki Niderlandų ar Vokietijos tikrai yra daug inovatyvių priemonių taikoma, daug eksperimentų buvo atlikta. Ir kalbant apie mūsų akademinę patirtį, turiu pasakyti, kad džiugu matyti, kad realiai, realiai praktikoje yra taikomas įvairios naujos e, kovos priemonės ir tai mus džiugina. Na ir čia matote pavaizduotą trikampį. Jį parengė Korenšajer ir ši iliustracija demonstruoja kaip iš tiesų mes suvokiame e, prostitucijos reglamentavimą ir kaip susijęme tai su priekyba žmonėmis. Šis trikampis e, taip pat iliustruoja, kad ryšys yra ne tik tarp atskirų pirkėjų ar pardavėjų, tačiau labai svarbus čia yra ir pelną gaunantis asmenės ar institucijos. Neretai tas pelnas gaunamas, pavyzdžiui, iš nuomos, iš patalpų nuomos, tačiau tai nereiškia, kad tai nėra pasipelnimas iš priekybos žmonėmis. Yra daug kitų sudėtingų uh, veiklos formų, kurioms galbūt neretai pritrūksta dėmesio. Na ir kalbant, pažiūrėjau, apie Vokietiją ir Niderlandus. Ten yra įgyta nemažai patirties ir kalbant apie reguliavimą, e, neretai yra tiesiog kalbama apie dekriminalizavimą. E, tiesiog taip paprastai viskas apibrėžima. Tačiau iš esmės e, tai yra susiję, tiesiogiai susiję su reguliavimo augimu šioje srityje. Ir mes pastebėjome tą sąryšį, tą tokį sinchronišką sąryšį tarp dekriminalizacijos ir intensyvesnio reglamentavimo. Na ir šešias šalyse, kaip jau minėjau, buvo naudotas įvairiausiamis inovacijomis, taip pat buvo siekiama keisti e, tas politikos kryptis šioje srityje. Na ir tai turi panašumų ir su Švedijos taikoma politika. Ir pirminis siekis yra užkirsti kelią e, tam didžiuliam išnaudojimui, kuris stebimas tam tikrose prostitucijos formose. Na ir tiesiog buvo kai kas uždrausta, pavyzdžiui, prostitucija gatvėse. Ji buvo uždrausta ir buvo aiškiai pasakyta, kad tai yra nelegalu. Taip pat buvo aiškiai pasakyta, kad itin pažeidžiami yra nepilnamečiai. Ir nors formaliai 18 metų uh, yra pilnametystės amžius, tačiau net ir tokio amžiaus žmonės yra per daug jauni užsimti prostitucijos veiklą. Tad e, buvo nuspręsta, kad tinkam reikėtų taip pat pakoreguoti ir tą amžiaus ribą. Ir dabar tai yra 21 metai, tai yra 21 metų bent jau turi būti asmo, kuris teikia e, seksualinės paslaugas. Na ir nors neretai apie Niderlandus ar Vokietiją sakoma, kad e, ten kaip tik laisvai galima užsimti tokią veiklą, tačiau ne, priešingai. Situacija yra visiškai kitokia. Reguliavimas yra gana griežtas. Dar dėl paklausos. Tai yra susiję ne vien tik su tiesioginiais vartotojais, tai yra susiję ir su tuo didžiuliu pelnu, kurį gauna tam tikros institucijos ar asmenys iš šios veiklos. Na ir merė taip pat kalbėjo apie į tą vadinamąją pirkimo kriminalizavimą ir Švedija itin daug yra pasiekusi šioje srityje, tačiau laiko dėje neturiu išsamiau pristatyti Švedijos pavyzdį. Vis dėlto norėčiau pakalbėti apie ES specifiką. Labai dažnai mūsų diskusijos yra susijusios su tais pokyčiais, kurie vyksta Junktinėse Amerikos valstijose. Ten vadovaujamasi visiškai kitokiu požiūriu nes mes Europos Sąjungoje sistemingai dekriminalizavome prekybą seksu. Na ir e, prostitucija e, daug kur ne, nėra nelegali, tačiau mes nuvertinome, kokį poveikį tai padarys beveik visose valstybėse narėse. Na, ne visose, bet beveik visose. Mes atskyrėme e, priekybos seksų dekriminalizavimą Ir turiu pasakyti, kad daugumoje valstybių narių e, taip pat e, buvo dekriminalizuotas ir pelnas gaunamas iš prostitucijos. Atsiprašau, priešingai jis kaip tik buvo kriminalizuotas. Buvo daugumos valstybių narių nuspręsta, kad neteisėtas yra pelnas, kuris gaunamas iš kitų asmenų vykdomos prostitucijos veiklos. Tad galima teisėtai įtakoti e, šią, šį sektorių. Ir girdėjome apie Švedijos modelį, e, ten yra kriminalizuojami pirkėjai. Tačiau norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į būtent e, tą aspektą susijusiu su kitų asmenų išnaudojimu ir pelno iš to gavimu ir tos veiklos kriminalizavimu ir reguliavimu. Na ir Tai yra susijęs su tuo, kas yra minima direktyvoje ir jungtinių tautų protokoluose. Ir tai yra susijęs su kitų asmenų, kurie užsima prostituciją išnaudojimu. Tačiau amerikiečiai vadovaujasi kitokiu požiūriu. Na ir kalbant apie Amnesty International, tos nuomonės šiek tiek išsiskiria ir bandoma tarsi susijęti kitų asmenų vykdomos veiklos ir iš to gaunamo pelno kriminalizavimą su kitais aspektais, tad Man atrodo, kad tai yra svarbi inovacija ir nereikėtų mums žvelgti vien tik į Junktinės Amerikos valstijas kaip į kažkokį tai sektiną pavyzdį, nes Europos Sąjungoje e, specifika yra šiek tiek kitokia. Labai svarbu, kad tos intervencijos būtų su, su, susijusios su tinkamu reguliavimu ir čia taip pat yra patikta išsamesnių rekomendacijų, su jomis galėsite susipažinti vėliau. Na ir Dabar prevencija ir politikos nuoseklumas. Turiu pasakyti, kad šie principai yra visų europinių vertybių pamatas, viso europinio projekto pamatas. Na ir gal kartais e, bandama kažkaip atskirai tai pažvelgti. Tačiau jeigu viskas būtų nuolat e, ir sistemingai gyvendinama įvairiose skirtingose strategijose, tokiuose kaip vidaus rinkos e, strategija ir panašiai, žmogaus teisų sritis, demokratija. Galbūt mums pavyktų į lyčių lygybę um, bei šį aspektą integruoti į daug platesnį sričių ratą ir tai yra taip pat susiję su ekonominėmis augimo strategijomis. Labai svarbu užtikrinti, kad jos būtų iš tiesų pagrystos ta veikla, kuri būtų įtrauki ir pažangi ir kad ji nebūtų pagrista išnaudojimo ir pelno gavimo tikslais. Ir būtent turiuomenyje kitų asmenų atliekamą prostitucijos veiklą. Tad tikiuosi, kad jūsų komitetas tikrai gali padirbėti šioje srityje. Yra daug konkrečių sričių, kuriuose pateikėme rekomendacijas, kalbame apie tai, kad reikėtų kažkokių konkretesnių rodiklių, tikslesnių duomenų reikia šių principų taikymo nuseklumo skirtingose strategijose ir veiksmų planuose. Labai svarbu, kad lyčių lygybės principas būtų įtrauktas į visas mano minėtas rytis, tai turėtų realią įtaką. Reikia nepamiršti ir ES specifikos ir reguliavimo šioje srityje. Mes dekriminalizavome pardavimą, tačiau nedekriminalizavome e, pasipelnimo iš kitos mens prostitucijos veiklos, tai yra itin svarbu. Ir reikia, kad valstybės narės bendrai siektų mūsų bendro tikslo, tai yra priekybo žmonėmis sustabdymo. Ačiū. Thank you so much. Um, a huge amount of Ačiū. Labai daug informacijos ir atsiprašau, kad um, turiu riboti pasisakymų laiką. Uh, vertėjai dirbs tik iki pirmos ir galbūt penkias minutės po pirmos, o po to turėsime kalbėti angliškai. Pone Bekerel, noriu užduoti klausimą. Taip. E, ačiū. Greitai. Norėčiau užduoti klausimą trumpai, padėkosiu kalbėtojai ir užduoti klausimą poniai Vasilija, koordinatoriai. Šiandien kalbame čia apie priekybą žmonėmis. Bet turiu pasakyti, kad prieš pradedama dirbti Europos parlamente prieš šešerius metus um, labai mažai Tada turiu informacijos apie e, priekybę žmonėmis aukas. Aš e, esu dirbusi su terorizmo aukomis Ir vėliau pradėjau e, dirbti su teisės aktais tokiais kaip Europos apsaugos um, įsakymas. Um, tai yra, pradėjau dirbti su kitų nusikalstamų e, veikų aukomis. E, dirbau taip pat su apsaugos įsakymu ar apsaugos orderiais suteikiančiais apsaugą ne vien aukos šalyje, bet ir kitose šalyse. Taigi dabar, jeigu moteris yra prikybos aukomis auka, jai iš tikrųjų labai sunku tai įrodyti. Taigi reikalingi atitinkami e, teisės aktai, teisminis bendradarbiavimas e, ir dabar apsaugos orderis yra būtent tokia apsaugos priemonė, kuri palengvina mm, nusikaltimų aukoms ginti savo teisės. Aš norėčiau užduoti klausimą E, kovos su prigybė žmonėmis koordinatorė. Kokių veiksmų bus imamasi siekiant apsaugoti aukų teisės? Ir ponui Hendriksui norėčiau užduoti klausimą. Jūs, e, kaip e, policijos atstovas, ar žinote apie šią apsaugos direktyvą? Iš tikrųjų, policininkai turėtų gauti, turėtų turėti atitinkamus mokymus ir e, turėtų būti informuoti apie apsaugos orderį, nes jie turi tinkamai įvertinti aukos situaciją. Mm, galbūt e, tai yra tarp valstybinės e, bylos, tarp valstybiniai atvejai ir visos aukos turi vienodas teisės Bet kalbant apie priekybos žmonėmis aukas, galbūt e, jų atžvilgių turėtų būti taikomos specifinės priemonės. Taigi, koks būtų jūsų požiūris į tai, ponas Hendriksai? Ir dar norėčiau užduoti klausimą apie merginas ir moteris pabėgėlių stovyklose ir centruose. Ten žinome, kad yra smurto ir išnaudojimo atveju. Į Europą atvyksta ne vien moteris ir mergaitės, atvyksta labai daug vyrų. Taigi, kokia yra padėtis pabėgėlių stovyklose. Ir dar, kaip sakė ponė Moran, labai svarbu, kad visi, taip pat ir politikai, suprastų, skirtumą tarp to, kas yra gerai ir blogai, bet e, dažnai matome, kad e, nėra tokio supratimo. Aš pati esu terorizmo auka. Tai aš suprantu jūsų situaciją ir jūsų pasipiktinimą, kad e, tikrai kartais aukos neteisingai suprantamos. Aš lygiai taip pat dažnai jaučiuosi. Ir kaip politikė turiu galbūt ir atsiprašyti, kad ne iki galo pati suprantu visas situacijas. Dažnai aukos tikrai neturi tinkamo atstovavimo, pakankamo, e, pakankamos lobistinės veiklos ir sunku apginti savo teisės pirmininkė. Vertimas dabar